Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ponios ir ponai, mėly kolegos, labas rytas. Ungeheuer viel heute und morgen, ungeheuer viele Tagesordnungspunkte zu erledigen. Deswegen, please, it's possible to have your attention a little bit, because it's necessary. We have so many points to discuss, and we have not so many time, and we need some strict rules how to do it today. Tiek mažai Taigi pirmiausia, ar yra pastabų dėl darbo tvarkės? Nėra. Tiesiog atkreipsiu dėmesį, kad bandysime šiek tiek paderinti darbo tvarkę, kad spėtumėme viską aptarti. Kiekvienam klausimui galime skirti Mhm. po 30 minučių, nes 11.30 komisarė Hedehart prie mūsų prisijungs ir iki to laiko turime suspėti viską baigti nagrinėti. E, dabar protokolo tvirtinimai, atsiprašau, kad jie taip vėluoja, bet čia ne mano jau bėda, reikia tiesiog užtikrinti, kad jie būtų greičiau parengti. Čia įprasta procedūra, iš karto šaukame prie penkto darbo tvarkės klausimo - energijos rinkos vientisumas ir skaidrumas žodis ponui Hatsimarkakis. Taigi nepamirškite, kad reikia spėti šį klausimą išnagrinėti per 30 minučių. Ačiū, ponė pirmininkė, manau tikrai mes spėsime. Anträge, e, beziehungsweise... Šiandien dar kartą diskutuojame apie pakeitimus, kompromisinius pakeitimus informuosiu, kad po labai įtempto ir sėkmingo bendradarbiavimo su Gijok Šimanski Svoboda Turmes šešėliniais pranešėjais galėjome sumažinti e, visų pakeitimus iki 33 kompromisinių pakeitimų ir, iki 3, ir mažiau nei 300 kitų pakeitimų. Taigi ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šio darbo, ačiū sekretoriatui. Taip pat informuosiu, kad mm, su komisija dirbome labai sėkmingai, trys generaliniai direktoratai buvo įtraukti į darbus, tačiau šiaip ar taip mums pavyko susitarti ir e, norėčiau Jums trumpai pristatyti kompromisinius pakeitimus, kad žinotumėme apie ką rytoj balsuosime. Pradėsiu nuo taikymo srities. Taikymo sritis 20-22 kompromisiniai pakeitimai. Čia kalbama apie dujų ir elektros rinkas, tačiau kompromise kalbama ir apie emisijų sertifikatus ir vykstančius sandorius bei išvestinės teisės į emisijų teisės. Taip pat stebėsina užtikrinta, tačiau jokių papildomų įpareigojimų, taigi dujos, elektra ir dėl sertifikatų jokių privalomų dalykų nėra. O atsakinga agentūra bus visiškai informuojama, tačiau negaus papildomų kompetencijų. Toliau apibrieštis mes nus, apsprendėme, ką reiškia vidinė informacija, tai dvyliktasis kompromisas, taip pat kas yra energetinė dindmeninė priekyba, antras tryliktasis pakeitimai, būtent kaip atrodo o, dujų tiekimas į, su, į trečiasias valstybės, iš trečiųjų valstybių, kaip viskas yra reglamentuojama. 15 kompromisas tai yra mm, prekyba, kai turima e, žinių apie esamą situaciją, vadinamasis insider trading. Toliau 16 e, e, kompromisinis pakeitimas, mm, ten kalbama apie Toliau dujas. E, toliau dėminimus taisyklė, 14 kompromisas, nes yra e, bandoma nustatyti tam tikrus minimalius reikalavimus. Kompromise susitarėme, kad komisija per deleguotus teisės aktus nustatys konkrečias vertes, kol kas jų nustatyti negalime, tą reikia palikti deleguotiems teisės aktams. E, ir mes turime atvirą skaičių gigavatvalandžių per metus. Šis skaičius e, paaiškės vėliau. Labai svarbu, kad didmeninė priekyba energetiniais produktais e, būtų užtikrinta taip, kad nesuvaržytų pasirinkimo laisvės ir tą užtikrins deminimis taisyklė 20 kompromisas, informacijos teikimas, informacija agentūrai turi būti suteikiama nedelsiant intiesiogiai, įskyrus tuos atvejus, kai jau egzistuoja ataskaitų teikimo struktūros. Galima pasinaudoti to, kas jau egzistuoja kai kuriuose valstybėse narėse. Informacijos teikimo prievolė bus rinkos žaidėjams apribota tais atvejais, kai gali būti informacija perduota agentūrai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms. Taigi agentūra gauna informaciją tiesiogiai, o kitos suinteresuotos agentūros, pavyzdžiui, konkurencijos taryba Vokietijoje taip pat gaus paraleliai jai reikalingą informaciją. Techninės e, galimybės tą leidžia. Šeštasis kompromisas - duomenų apsauga ir duomenų slaptumas. Reikia užtikrinti, kad e, nevieši duomenys perdodami e, agentūrai ar valstybės institucijoms būtų tinkamai apsaugoti, yra reikiamos technologijos ir viskas bus varkoma kartu su ENISA. Ką reiks daryti su teisės aktais, 15 kompromisinis pakeitimas - deleguotieji teisės aktai. Jie, jiems pritarėme tais atvejais, jeigu parlamentas ir taryba bus įtraukti į jų rengimą. Žinome, kad deleguotasis e, teisės aktas e, reiškia didelį mūsų pasitikėjimą, tačiau mes norime būti įtraukti į jų rengimą komisija rengdame tokius teisės aktus laiku, išsamei ir besąlygiškai teiks informaciją e, tarybai ir parlamentui. Taip pat vyks atviros išskaidės konsultacijos su ekspertais. Tai yra pakankamai saugiklių užtikrinančių mūsų įtraukimą. Sudėtingas klausimas, labai ginčytinas taryboje, būtent registracija arba leidimų išdavimas rinkos dalyviams. Vienose valstybėse narėse yra leidimų sistema, kitose nėra. Nėra 18 kompromisas štai ką sako, kad kiekviena valstybė įveda tam tikrą leidimų ar registrų sistemą, taigi bus leidimai arba registrai. Jeigu nenorima savanoriškos leidimo sistemos, vis tiek turės įvesti privalomą registro sistemą. Čia taip pat viską sukonkretins deleguotieji teisės aktai, kada tai konkrečiai įvyks mes nenustatome, tačiau spausime, kad komisija per deleguotusius teisės aktus nustatytų labai konkretų terminą, per kurį ta privaloma registracija turi įvykti. Tai registracija yra silpnesnė forma. Toliau sankcijų suderinimas, juos aišku gali skirtis valstybėse narėse, tai devintasis kompromisas. Susitarėme, kad valstybės narės nustatys sankcijų minimalius standartus, jos turi daryti įtaką rinkų dalyvių vio pelno aspektui. Ir e, čia tikrai galime pasidžiaugti puikiu kompromisu ir kad tuo, kad tinkamai apginami vartotojai. 9.18 kompromisai toliau e, laiko aspektas Dėl kai ko jau bandome susitarti dabar, tačiau komisija per deleguotusius aktus turės nustatyti konkrečiai, kada viskas turėtų įsigalioti, todėl galutinis terminas dokumente ir nenustatytas. Bet jie per tą laiką dėl licencijavimo komisija taip pat gali pasiūlyti mm, savo teisės, deleguotojų teisės aktų dėl licencijavimo. Mm, Toliau ryšių pareigūnai čia Slovenija vykdo didelį spaudimą. Ar mes norime ryš, ryšininkų biurų, ar nenorime. Taryboje e, vengiama tokių biurų įrengimo, valstybės narės nenori to, kadangi e, Slovenijoje veikia atsakingos agentūros biuras ir mes padarome kompromisą, kad e, agentūrai Slovenijoje užtikrinsime papildomas galimybės koordinuoti darbą. Dar kartą norėčiau padėkoti už labai sėkmingą ir įtemptą bendradarbiavimą. Mes keturis kartus buvome susitikę. Tikrai džiaugiuosi kad po mūsų diskusijų balsavimų galiu pateikti tikrai labai sėkmingą veiklos rezultatą. Ačiū. Dėkui. Dabar laikas pradeda spausti, paleisime laikrodį, kad jaustumėte, kiek kalbate, siūlyčiau neviršti dviejų minučių. Pirmiausia, ponas Giurk šešilniai pranešėjai pradžioje. Prašau. Szót elnök úr, és Ačiū ponė pirmininkė už suteiktą žodį. Ačiū ponui Hatsimarkakiui už puikų bendradarbiavimą. Nebejoju, kad visi šešėliniai pranešėjai pasidžiaugs sėkmingų bendradarbiavimų. Tikiuosi, kad mūsų darbai padėjo pagerinti pranešimo projektą. Dar pažymėsiu, kad komisijos pradinis dokumentas e, buvo taip pat labai geras. E, kalbėti galėsiu trumpai, nes pranešėjas įvardino svarbiausius klausimus, dėl kurių pasiekėme kompromisą. Mums e, pavyko pasiekti dvi, dviejopus kompromisus. Dalis jų yra susijusi su pačiu tekstu, dėl jų dėl jos smulkmenų, na, pavyzdžiui, kad nereiktų teikti paraleliai informacijos, perteklinės informacijos, taip pat e, dėl priekybos turint, turint e, neleistinai daug e, žinių. Ir manytumėme, kad tai padės pagerinti dokumento įgyvendinimą praktikoje. Kita kompromisų grupė apima sritį, išeinantį už paradinės taikymo srities, pavyzdžiui, priekyba anglės dvideginio, emisijų leidimais, sankcijos ir panašiai. Čia svarbu realiai žiūrėti į gyvenimą. Kalbant apie leidimus ir licenzijavimą, re, registravimo sistemą, sistema yra realistiškas kompromisas. Kompromisas, dėl kurio turime susitarti, kuris turi būti pasiektas, nes registro sistema užtikrins tai, jog e, teisės aktas bus įgyvendintas per mūsų norimą laiką. Manyčiau, tai buvo vienintelė galimybė galvoti apie realistišką įgyvendinimą. Džiaugiuosi, jog pasiekėme sėkmingus kompromisus ir tikiuosi, kad per dėrybas su taryba uh, užtikrinsime, kad teisės aktas būtų įmanomas kaip kaip įmanoma greičiau įgyvendintas. Pone Madoera dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau atsiprašyti Hanės Svoboda vardu. Jis yra mūsų šešėlinis pranešėjas. Negalėjo atvykti ir pasa... jis man prašė manęs perduoti, kad mes kaip frakcija džiaugiamės pranešėjo darbu, jo atvirumu ir noru bendradarbiauti, dėl ko pasiekėme puikių rezultatų. Norėčiau pasveikinti jį dėl tų puikių rezultatų. Na, o dėl pakeitimų, pakeitimus pranešėjas labai puikiai pristatė. Mano frakcija pritarė jiems. Aš manau, kad pasiekti vienbalsiškai susitarimai sukuria labai stiprią parlamento poziciją tarybos atžvilgių. Ir tikimės puikių rezultatų trilogo posėdžiuose. Trilogo posėdžiai prasidės birželio mėnesį. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponas Šimanski. Dziękuję bardzo. Faktycznie współpraca e, z... Ačiū. Bendradarbiavimas e, tarp pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų vyko labai sėkmingai. To įrodymas yra puikūs kompromisai, tikrai labai sudėtingas reglamentas, nepaprastai svarbus energetikos rinkai ir džiugu, kad mes čia tokie platų konsensusą pasiekėme. Noriu aptarti du aspektus, mano nuomonė labai svarbius parlamentui. Pirmiausia, duomenis. Reikia aiškiai nustatyti, kokie duomenys bus perduodami reguliuojančiai institucijai, kokie techniniai standartai, techninės specifikacijos ir panašiai. Apie tai kalbama kompromise. Kitas aspektas - deleguoti į teisės aktai. Čia nekalbame tik apie parlamento įtaką komisijai, bet ir apie teisinį saugumą, kurio reikia rinkos dalyviams. Viskas turi būti labai konkrečiai įvardinta deleguotose teisės aktuose. Juos renkiant turi taryba, parlamentas ir komisija glaudžiai bendradarbiauti tarpusavyje ir su ekspertais. Mes kompromisus e, palaikysime, raginame juos paremti, kadangi jie puikiai atspindi parlamento siekius ir parlamento poziciją. Ponas Turmes. Uh, Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Šacimarkakis, kuris ne tik, kad, kad atsižvelgė į mūsų siūlymus, bet uh, atsispyrė tam ką mes dažnai padarome, atsispyrė nacionalinių vyriausybių spaudimui ir nacionaliniams argumentams. Jis e, atsispyrė tai pagundai ir aš manau, kad jis puikus europietis yra, įrodė, kad yra puikus europietis. Na, e, pono Girko irgi dėka mums pavyko užpildyti tas spragas, kurios galėjo išriškėti šiame reglamente. Ir aš tikiuosi, kad rytoj mes balsavime irgi būsime nuoseklus. Yra trys EPP pakeitimai, vienas 18, 82 ir 66. Ir ypatingai 88 Vidal kvadras ir 66 pono Rioil pakeitimai yra tie, kurie visiškai prieštarauja kompromisiniams pakeitimams. Taigi aš tikiuosi, kad rytoj balsavimuose mes vėl tų spragų neatversime, kurias bandėme užpildyti dėrybų metu. Dėkoju taip pat ir tam, kad numatytas apivartinių taršos leidimų monitoringo elementas CO2 rinka yra susijusi su elektros energijos kainomis ir labai puiku, kad CO2 čia rinka irgi yra įtraukta. Uh, Dėl ACER agentūros mes žaliai rytoj pateiksime vieną pakeitimą, kuris nėra įtrauktas į kompromisus, būtent tam, kad regioninis bendradarbiavimas tarp reguliuotojų įgytų atitinkamą pavydalą. Tam, kad rinka taptų labiau regioninė, yra subnacionaliniai reguliuotojai, ACER agentūra ir šiame teisės akte reikia aiškiai paminėti, kad labai svarbus yra regioninis bendradarbiavimas tarp reguliuotojų, ten, kur rinka yra labiau integruota, pavyzdžiui, Beneliuksas, Prancūzija, Vokietija. Čia reguliuotojai irgi gali atlikti atitinkamą vaidmenį. Na ir dar vienas klausimas, kuris atsispindi kompromisiniuose pakeitimuose. Tai leis ne tik užkirsti kelią nusikalstamai veikai, bet taip pat bus puikia galimybė užtikrinti daugiau skaidrumo ir likvidumo. Europos e, elektros energijos ir dujų rinkoje ir mes tikimės, kad tai, kas dabar įtraukta į kompromisus, įgalinant atsar agentūrą, dvišalę priekybą, atitinkamai e, reglamentuoti. Taigi aš tikiuosi, kad tai irgi atsispindės e, kompromisuose. Ačiū. Ponas Girek, prašau. Koledzy, według mnie możliwości spekulacyjne w... Ačiū. Gerbiami kolegos, manyčiau, kad spekulacinės galimybės energetikos rinkoje turėtų būti kontroliuojamos ir tą ta turėtų užtikrinti griežtas reikalavimas perduoti duomenis per labai griežtus terminus. Antra, moksliniai institutai turėtų turėti prieigą prie duomenų saugomų Liublijanoje. Mokslininkai turėtų turėti galimybę susipažinti su jais savo tyrimų rėmuose, tai aišku padidintų bendrą skaidrumą. Ačiū dabar ponas Balčytis. Taip pat noriu prisidėti prie visų padėkų e, gerbiamam pranešėjui už labai svarbu, e, manau, kad viena iš svarbiausių turbūt per du metus dokumento, kuris ateityje leis labai aiškiai e, suprasti mūsų užsibrieštų ambicingų tikslų pasiekimo galimybę. Nacionalinių rinkų integracija į bendrą ES rinką neišvengiamai reikalauja ir bendros ES sistemos šios rinkos priežiūrai ir kontroliai. Aš vis e, dar tikiu ir kad ES ateityje turės pereiti prie centralizuotų dujų ir kitų energijos šaltinių pirkimo ir taip mes galėtume užtikrinti sažiningas ir konkurencingas kainas savo vartotojams ir, aišku, įmonėms. Apskritai visos ES e, ekonomikos konkurencingumas priklausys nuo to, kaip mes patys sugebėsime kontroliuoti savo energetikos rinką. Piknaudžiavimas rinka ir nesažininga prekybos praktika gali būti įveikta, jei greta sandorių stebėsinos bus sukurta vienoda ir nuobaudų sistema. Čia buvo paminėta, kad yra numatyta e, dėl sankcijų sistemos, kad kiekviena valstybė narė e, nustatys savo minimalius reikalavimus. Galbūt pirmam etapė tai yra iš tikrųjų reikalinga, bet e, ateityje iš tikrųjų reikėtų, kad energetikos reguliavimo institucija, kuri šiandieną jau veikia, E, būtų suteikti žymiai didesniai įgaliojimai, kuri turėtų ateityje galimybę skirti pati nuobodas už pažeidimus, kaip šiandieną tai daro komisija, tarkime, konkurencijos taisyklių pažeidimo atveju. Dar kartą dėkoju pranešėjim ir visiems kitiem prisidėjusim prie šio labai svarbaus visom, mano supratimu, visom energetiniam rinkom. Ačiū labai. Herr Marinkin Jevič. Dėkui, ponė. Ponas Adamkevič. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už bendradarbiavimą prie šio reglamento. Mes pasiekėme kompromisą, kuris leis e, sustiprinti konkurencingumą vidinėje energetikos rinkoje. Europos energetinė infrastruktūra ir rinkos instrumentai, sudarantis trečiąjį energetinį paketą, padės padidinti skaidrumą prekiaujant energetiniais produktais ir baigs ir leis baigti iki 14 metų integracijos procesą. Tai taip pat padės geriau reglamentuoti šią sritį. Aš palaikau e, idėją sukurti rinkos dalyvių registrą. Šis registras tikrai neturėtų riboti rinkos dalyvių veiklos, tačiau jis padės uh, kontroliuoti situaciją sėkmingiau, kai kils problemų rinkoje, ypač jeigu bus susijusios tos problemos su keliomis valstybėmis, visą tai padės geriau išspręsti susidariusias bėdas. Kontroliuojančiosios institucijos be abejo turi būti nepriklausomos ir ta nepriklausomybė turi būti užtikrinta atskirais teisės aktais. Licenzijavimo sistema taip pat turi vykti nepriklausomai. Aš tikiuosi, kad į Europos parlamento abejonės bus atsižvelgta ir mes sėkmingai susitarsime su taryba. Pirmininkas, ačiū, visi norintieji jau pasisakė, komisijai žodis, jeigu ji pageidauja, prašom atsakinga. Ačiū Mes iš savo pusės norėtume padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Turiu pastebėti, kad puikiai bendradarbiavimo mes dar panalizuosime kompromisinių pasiūlymų esmę, tačiau dabar galiu pasakyti, kad iš principo nematau jokių rimtesnių kliučių, kad negalėtume trialogo metu susitarti. Puiku. Pusmin, pusę minutę jums, ponė pranešėjų atėjo laikas susitarti su taryba, teisingai buvo tas pastebėta. Yra keletas aspektų, dėl kurių mes dar e, norime tartis, dėl kurių įsiskiria nuomonės, dėl to visos frakcijos sutarė, tačiau iš principo mes visi judome teisinga kryptimi, ypač čia ačiū e, komisijai už puikų pradinį dokumentą, kurį parlamentas kaip visada patobulino. Ačiū. Was soll man da noch sagen? Nar čia dar beliko ką e, pridurti. Manau, jau viskas pasakyta. Tačiau aišku, kiekvienas atvejs yra unikalus. Na, šiandien baigiame šio klausimo nagrinėjimą. Balsavimas bus rytoj. Ačiū, kad mes čia spėjome e, sutilpti į numatytą laiką. Šeštasis darbo atskirtas klausimas. Didelių avarijų susijusių su pavojingomis cheminės medžiagoms pavojus kontrolė. Jackie Henin. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletas bendrų pastabų. Direktyva yra susijusi su pavojaus kontrolė susijusia su pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Ir tam, kad būtų galima priboti tokių avarijų padarinius aplinkai ir žmonėms, žmonių sveikatai. Dėl e, direktyvos taikymo sėties, pirmiausia, tai yra chemijos pramonė ir komisija nusprendė pasinaudoti peržiūros, direktyvos peržiūros galimybę. Ta reikia padaryti, kalbant apie reglamento, atitinkamo reglamento įsigaliojimą dėl um, tokių cheminių medžiagų pakuočių ir žymėjimo. Taigi komisija norėjo peržiūrėti direktyvos struktūrą ir turinį. Direktyva nebuvo e, niekada keista nuo pat jos prieimimo. Taigi kyla labai paprastas klausimas. Komisija ir parlamentas gali imtis priemonių ir nelaukti, kol tokios avarijos ištiks, keliančios pavojų ir visuomeniai, ir aplinkai. Taigi, pirmiausia, pavojus visuomenės veikatui. Kategorija yra šiek tiek pakeista. Toksiškumas yra išskirstytas į kelias kategorijas - konkretus e, fizinis pavojus ir didelis toksiškumas. Taigi, dabar e, vietoj tos bendros kategorijos yra įtraukiami ir įtraukiamos ir įtraukiami sprogmenys, sprokstančiosios medžiagos, kitokios medžiagos. E, kita kategorija - pavojus aplinkai. Čia didelių pakeitimų nėra. Dar vienas svarbus pakeitimas atsispindintis visuomenės prieigos srityje, prie, e, prieigos prie informacijos, prie teisingumo. Na ir žinoma, direktyva nebus keičiama visose šiose, šiose srityse vienodai ir tam, tikri, tam tikros nuostatos liks tos pačios, chemijos pramonės įmonės e, mano, kad 10 procentų turėtų pasikeisti e, tų kategorijų. Na, o mums e, kyla štai koks klausimas. Ar žvelgti, kaip tas traukinys nuvažiuoja tolyn ar tiesiog imtis saugumo priemonių, priemonių ir drausti tam tikrus pramoninius procesus. Dabar kaip pranešėjas norėčiau keletą pastabų išsakyti. Siūlomas tekstas suteikia galimybę numatyti išlygas, išimtis ir tokiu būdu prevencijos principą, principo galima išvengti. Dėl to kyla problemų. Keliamos kelios iš ankstinės sąlygos darbuotojams dirbančio šiuose pramonės įmonėse. Taip pat nėra daroma nuoroda į tuos darbuotojus, kurie kuriems gali kilti pavojus, tačiau ta nuoroda yra tik viename straipsnėje. Nėra nuorodos į profsąjungas, taip pat 22 straipsnėje prieiga prie teisingumo sistemos. Visuomenė turi gauti prieigą prie teisingumo, gauti galimybę kreiptis į teismus, taip pat nevyriausybinės aplinkosaugos organizacijos tokią galimybę turi turėti. dėl direktyvos priedų. Direktyvoje nėra kalbama apie riziką susijusią su, e, su brangovų samdymu. Subrangovų samdymas kai kuriuose srityse kelia problemų, nes pasitaikė atveju, kad būtent e, teismuose buvo rimtas sprendimas, kad dėl subrangovo kalties e, 31 žmogus žuvo ir didelė materialinė žala buvo patirta. Taigi direktyvoje nėra kalbama apie prekybos santykių efektyvumą kovojant su rizika. 11.4 straipsnėje kalbama apie tai, kad yra tik tai konsultuojamasi su subrangovais. Taigi kyra, kyla klausimas, ar kompetitingos institucijos derina savo veiksmus, pažiūrėjau, ar kontrolės e, įstaigos e, rengia protokolus. Taigi panašu, kad nėra imamasi pakankamai priemonių, taip pat nėra kalbama apie jau patirtas avarijas. Taigi diskusijose aplinkosaugos komitete buvo keliama daug e, klausimų pavojus aplinkai, kai yra transportuojamos pavojingos medžiagos. Fukushimos katastrofa aiškiai parodė, kad e, negalime atsižvelgti vien tik tai į technologinę riziką, nes būtent yra rizika, kurią sukelia ir gamta aplinka. E, dėl to statant įrenginius, reikia atsižvelgti ir į gamtinius e, rizikos faktorius. Dėl pavojingų medžiagų reikia tekste, direktyvos e, tekste, aiškiai daryti nuorodą į tam tikras taisyklės dėl pavojingų medžiagų pervežimo. Daug pramonės įmonių tuo užsijima. Taigi labai svarbu kad būtų užtikrintos saugumo taisyklės ir dėl sandėliavimo. Pavojingų medžiagų transportavimas turi būti atitinkamai reglamentuojamas ir turi būti užtikrinamas pavojingų medžiagų cir cirkuliavimo judėjimo saugumas. E, kai pervežama yra keliais arba daugiamodalinis transportavimas yra pasirenkamas, pervežama įvairiomis transporto priemonėmis. Taigi, aš norėčiau pabrėžti, kad visų jūsų dalyvavimas rengiant šį pranešimą bus labai svarbus, reikia, mes bandysime atsižvelgti visų jūsų pastabas ir turime pasirūpinti, kad ir mūsų visuomenė, ir žmonės, ir aplinka būtų saugesnė, kalbant apie pavojingas medžiagas. Ačiū. Ačiū. Ponas Mesaros pirmasis. Prašom. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék hozzászólni ehhez az anyaghoz, mint a néppárt árny. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip APP frakcijos šešilinis pranešėjas, norėčiau talti keletą žodžių pramoninės atliek, kurios gali būti labai pavojingos ir netgi grasinti žmonių gyvybėms. Visiškai nesenai regėjome uh, nuodingo purvo užpildas Vengrijos upės, taigi žala aplinkai gali būti milžiniška. Būtent dėl to direktyvos atnaujimas yra nepaprastai aktualus. Ši direktyva reglamentuos kažkur dešimties tūkstančių įmonių veiklą Europoje ir padės sumažinti pramoninės ir cheminės atliekas bei jų kiekį. Nuo direktyvos prieimimo situacija stipriai pasikeitė, tačiau ateityje mes svarbiausia norime užtikrinti aukštus apsaugos standartus. Todėl reiktų pasakyti, kad esamos e, struktūros gerai veikia, jokių esminių pakeitimų nereiktų. Pirmiausia, reikia galvoti apie priedų pakeitimus. Pirmasis priedas turi būti suderintas su klasifikavimo direktyva, nesumažinant apsaugos lygio. Čia mes jau prabylame apie taikymo sritį ir tas įmonės, kur yra dideli kiekiai pavojingų medžiagų ir jų, jos viršyje leisinas normas kokiais 3-5 procentais. Aišku, čia galime galvoti apie pereinamosius laikotarpius, tačiau negalime išbraukti medžiagas iš sąrašo, ypač jeigu jos yra uh, pripažįstamos pavojingomis. Čia negalima slėptis po pakuotėmis ar mažesnė koncentracija. Šis priedas yra vienas svarbiausių direktyvos elementų. Reiktų užtikrinti, kad jis būtų pakeistas tinkamai. Man labai svarbus ir septintasis priedas, kur kalbama apie e, suderinamumo kriterijus – būtų tinkamai atnaujintas naujajame teisės akte. Keltą žodžių apie visuomenę. Visuomenė turi gauti visą pagrindinę ir svarbiausią informaciją. Tačiau aišku, valstybės narės pačios apsisprendžia, kiek daug informacijos teikti. Tačiau reikia, kad valstybių narių atliekami tyrimai būtų žinomi Ir aišku, tų, tie tyrimai negali būti pertekliniai, bei reikia vengti administracinės naštos didinimo. If you want, you can speak. Ms. Ulskok. No? Pone Ulskok. Ne, pone Rivazi. Merci, monsieur le président. Ačiū, pone pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją poną Henan, kuris iškėlė eilę labai svarbių elementų, kuriuos reikia pridėti šioje direktyvoje. Aš norėčiau pakomentuoti pirmiausia prevencijos klausimą. Reikia vengti kiek įmanoma rizikos susijusios su pavojingų medžiagų sprogimu. Reikalinga teikti informaciją darbuotojams, kurie dirba tokioje įmonėje Ir aš pati tyrimų komiteto, komitete e, dalyvavau tyriant vieną tokią avariją Prancūzijoje ir mes pateikėme eilę rekomendacijų ir man atrodo, kad reikalinga numatyti atitinkamus papildomus elementus, kuriuos reiktų įtraukti į koreguojamą direktyvą. Pirmiausia, darbuotojų mokymai, instruktažas, tam, kad jie galėtų pasiruošti tokioms avarijoms nelaimingiams atsitikimams. Kitas dalykas - drausti subrangovus ir subsubrangovus, nes, kaip buvo minėta, daugelis tokių pavojingų nelaimingų atsitikimų yra sukelta subrangovų, o dažnai subrangovai samdo dar kitus rangovus. Ir dėl to labai svarbu sustiprinti mokymus ir drausti subrangovų, subrangovams galimybę samdyti kitus rangovus. Taip pat norėčiau grįžti prie viešųjų tyrimų klausimo. Labai svarbu, kad būtų vertintas, vertinta rizika ir apibrieštas saug, saugumo parametras. Nes, pavyzdžiui, sprogimo arba gaisro atveju yra saugumo parametras. Ir labai svarbu, kad tas saugumo parametras būtų įrenginių viduje nes tyrimo metu mes išsiaiškinome, kad tas parametras jau buvo už renginių ribų, taigi labai svarbu, kad tas parametras būtų numatytas pačiuose renginiuose, o jeigu tas, į tą parametrą patenka ir upės, tuomet reikia pateikti aiškiai informaciją dėl rizikos pavojaus, tam, kad e, jau sprogimo, tarkime, nelaimės atveju būtų visi informuoti, pavyzdžiui, kad apie tai, kad negalima išeiti iš namų ar panaši informacija turi būti teikiama, taip pat turi būti numatytos evakuacinės zonos ir taip toliau. Taigi reikia visuomet užsimti atitinkamą prevenciją. Dabar dėl pervežimo jau buvo keltas šis klausimas. Yra su pervežimu susijusi irgi rizika yra taip pat tarpiniai sandėliavimai, tarpiniai saugojimai. Taigi labai svarbu, kad tai būtų jau į, už įrenginių ribų. Pavyzdžiui, jeigu traukinys perveža tokias medžiagas pavojinga, reikia tokią saugumo parametrą nustatyti stotyje. Jeigu Sevizo 3 direktyvoje būtų numatyta, kad du kartus per metus turi būti atliekamas tyrimas, inspekcija, nepriklausoma inspekcija. Ir labai svarbu, kad tie inspektoriai, jų skaičius būtų suderintas su įrenginių mastu. Nes, pavyzdžiui, yra daug įrenginių, tačiau nėra pakankamai inspektorių, kurie galėtų tuos įrenginius tikrinti. Taigi labai svarbu, kad direktyvoje būtų įpareigojamos valstybės narės parengti tam tikrą kiekį inspektorių, kurie galėtų tikrinti tokius įrenginius. Ir jie du kartus per metus vyktų į tuos įrenginius ir juos patikrintų, ten atliktų inspekcijas. Ačiū. Äh, Ačiū. Ehm, ponas Panajotov. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už didžiulį, sudėtingą ir gerai atliktą darbą. Visiškai aš taip pat e, esu vienas iš šešėlinių pranešėjų. Kalbant apie šios direktyvos peržiūrą, yra keturi svarbus dalykai, dėl kurių kyla diskusijos. Tiesą pasakius, mes su pranešėjo Alderiu esame tos klausimus svarstę. Pirmiausia, iš principo. Dėl šios direktyvos. Manau, kad tikrai reikėtų ieškoti kompromisų, kurie užtikrintų geresnį aplinkos ir e, vartotojų apsaugojimą bei suteiktų galimybę pramoniai išlikti konkurencingą. Antras dalykas tai yra medžiagų ženklinimas. Aš manau, kad Europos komisija turėtų pasinaudoti sukaupta patirtimi, nes jinai egzistuoja. Toliau, sprendimų prieimimas. Aš pritariu pranešėjo pasiūlymui išplėsti bendrą sprendimų prieimimo procedūrą ir kad bet kokie pakeitimai turėtų būti daromi deleguotojų teisės aktų pagrindu. Toliau, trečias punktas - viešumas yra pakankamai kontroversiškų nuomonių ir manoma, kad tiesiog internete gali padaugėti bereikalingos informacijos, bet aš manau, kad mes turėtume visą dėmesį kreipti į realius pavojus, o net nes patirtis rodo, kad incidentai dėl cheminių medžiagų ar su cheminėmis medžiagomis gali įvykti kur kas dažniau negu teroristo išpoliai ir žmonės turi turėti minimalę informaciją. Dabar patikrinimai. Aš manau, kad uh, pasiūlymas, kuris pateiktas dėl patikrinimų dažnio, kad tai būtų daroma ne mažiau kaip kartą per metus, uh, yra tinkamas, bet aš manau, kad tų medžiagų, kurios yra laikomos įtin pavojingos atveju, reikėtų griežtesnės kontrolės ir dažniau teikti apie jas ataskaitas. Ačiū. Norėčiau pasiteirauti, ar komisija norėtų pasisakyti. Kris Ellen, prašom. Yes, Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū, kad suteikėte galimybę komisijai pasisakyti dėl pateikto pasiūlymo komisijos ir e, pakomentuoti kai kurias pastabas bei klausimus, kurios uždavė garbus parlamento nariai ir pranešėjai. Pirmiausia, teisinga yra pasakyti, kad direktyvos peržiūra iš esmės paskatino nauja cheminių medžiagų klasifikacijos sistema, Ir šioje direktyvoje a, turi būti daromos atitinkamos nuorodos į cheminių medžiagų pataisytus aktus. Taip pat direktyvoje minimos ir naujosios taisyklės turi būti. Komisija pasinaudojo progra, proga peržiūrėti iš esmės direktyvą atsiradus naujiems teisės aktams ir mūsų išvados tokios. Pirma, pati direktyva tikrai veikia, taikoma gerai, yra pakankamai gerų priemonių joje ir tą patvirtina neseniai paskelbta ataskaita. Be to atsirado papildomų medžiagų registrų ES ir um, didelių katastrofų skaičius mažėja Europoje. Tačiau vis tik tai yra tokių nelaimių, tipų, kurių skaičius pernelyg didelis ir todėl norėtume griežtinti tam tikras priemonės, kad būtų galima užkirsti kelią galimoms katastrofoms, o jeigu jau tokios įvyktų, būtų įmanoma geriau likviduoti pasiekmes. Ir pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie cheminių medžiagų klasifikavimą ir tą priemonių rinkinį, kurį mes siūlome. Nes tų priemonių pagalba bus galima užtikrinti didesnį veiksmų lankstumą. Ką reiškia naujos taisyklės? Jos reiškia, kad kai kurios cheminės medžiagos ateityje bus klasifikuojamos pagal joms būdingas savybės ir jos pateks į direktyvos taikymo mastą, taikymo sritį. Yra tokių atvejų, kai medžiagos, medžiagai būdingos savybės faktiškai neleidžia numatyti tikrųjų galimos katastrofos pasiekmių ir pramonė to negali pati padaryti, negali įsiaiškinti. Todėl komisija ir siūlo vadovautis deleguotojų aktų procedūra apibrėžiant medžiagas, kurios bus įtrauktos į direktyvos taikymo sritį, remiantis jų savybėmis, kurios yra itin keliančios pavojų. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad cheminių medžiagų klasifikavimas pagal teisės aktus šiuo metu yra pavaldus komitologijos procedūrai, tai yra tikrinimas, e, reguliavimas su tikrinimo procedūra. Ir dar vienas svarbus dalykas, kad reikia surasti būdus, kaip uh, Savezo, reikia įsiaiškinti, kaip Savezo direktyvai poveikį darys naujai apibrieštos uh, pavojingos medžiagos. Direktyvos septintame priede yra išdėsdomi kriterijai. Ir mes manome, kad štai šie e, pasiūlyti elementai yra labai labai svarbus reguliavimo požiūrių ir poveikio pramoniai požiūrių bei siekiant užtikrinti didesnį visuomenės saugumą. Dėl gamtinių katastrofų, apie kurias taip pat užsiminė pranešėjas. Direktyvos antrajame priede apibrėžiama, ką, kokia yra direktyvos esmė ir tai yra saugos ataskaitos ir todėl labai svarbu, kad ūkio subjektai tinkamai įvertintų rizikos veiksnius, įskaitant ir gamtinių katastrofų padarinius, pavyzdžiui, kad ir žemės drebėjimo padarinius, tai turi būti uh, pateikiama ataskaitose, kurias rengia ūkio subjektai. Mes taip pat labai konkrečiai nurodome, kad reikalinga atsižvelgti į praeitie įvykusias katastrofas ir incidentus. Ir šiuo atveju griežtiname reikalavimus ataskaitoms. Pirmininkė, matau, kad jūs norėtumėt, jog baigčiau jau pasisakyti, todėl dar tik vieną dalyką paminėsiu, kurį iškėlė pranešėjas ir bandysiu trumpai kalbėti. Tai yra uh, darbuotojų įtraukimas buvo pateiktas pakeitimas po incidento Tuluse. Ir tas pakeitimas yra susijęs su darbuotojų dalyvavimu saugumo valdymo sistemose bei sudarant įmonės nepaprastosios padėties veiksmų planą. Reikia pamiršti, kad 2008 metais buvo, patvirtinti, e, buvo patvirtintas atskiras teisės aktas, kuris reglamentuoja saugumą geležin, transporto srityje. Tai yra geležinkeliai, kelių eismas. Nepamirškite, kad Sevezo 2 direktyva apriepia šešis įrengimų tipus, bet neapriepia visų galimų incidentų. Todėl iš tiesų reikalingi papildomi specialiai parengti teisės aktai. Taigi, ponė pirmininkė, tiek, bet aš galiu atsakyti ir kur kas detaliau, jeigu bus reikalas. Ačiū. Ar nori uh, mūsų pranešėjas apibendrinti trumpai? Labai trumpai, ponė pirmininkė, norėčiau pritarti pasisakiusiems kolegoms. Aš manau, kad dauguma klausimų jau buvo iškelta kolegų. Ir galbūt ne visiškai pritariu tam, ką pasakė komisija, bet mūsų toks vaidmuo ir yra šiek tiek paprieštarauti. Mes bandome siekti pagrindinių tikslų, nenorime riboti tokių tos pramonės įmonių, tos pramonės įmonės, įmonių veiklos, bet norime pasirūpinti ir visuomenės bei aplinkos gerovę. Ačiū. Taigi mūsų darbo tvarkė e, e, yra e, jums pateikta. Čia komentarų papildomų neturiu. Septintasis darbo tvarkės klausimas. Nuseklus Europos požiūris į kolektyvinius ieškinius. Taigi vis klausimas visai iš kitos srities ir žodis mūsų nuomonės referentiai poniai Kolarska Bobinska. Prašom. Uh. You, Mr. Mr. Mm, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėmėjai kolegos, diskusija dėl kol kolektyvinių ieškinių ES tikrai nėra naujas dalykas. 2008 metais komisija parengė pirmąją baltąją knygą kolektyvinių ieškinių atveju. Uh, kovos su monopolijomis srityje ir taip pat vartotojų teisų apsaugos srityje. Devintųjų metų kovo parlamentas šią temą yra patvirtinęs savo rezoliuciją. Dabargi pagal Lisabonos sutartį mes vėl grįžtame prie šios diskusijos, nes komisija pageidauja tolesnio reglamentavimo ir pradėjo konsultacijas. Nebejotinai kiekviena nuomonė bus rengiama po dalyvavimo konsultacijose. Aš manau, kad šis pranešimas iš dalies siejasi su ankstesne parlamento pozicija. Ir labai noriu aiškiai pasakyti, kokia yra mano išeitinė pozicija ir mes turėsime grįžti prie mūsų priešinančių klausimų. Taigi, turime užduoti tokius klausimus, ko mes norime kokios mes norime kolektyvinių ieškinių sistemos Europoje, jeigu jos apskritai norime, nes tokia sistema veikia JAV. Taigi, ar mes norime panašios sistemos į tas, kurios jau egzistuoja, ar visiškai skirtingos. Jeigu mes norime savo sistemos, tai um, kokio masto turėtų būti kolektyvinių ieškinių galimybės, kokios yra tokių ieškinių ribos. Nebejotinai, kiekvienas turime teisę į gynybą ir tokia teisė yra užtikrinama, tačiau aš manau, kad turėtume galvoti pirmiausia apie vartotojų ir taip pat mažų bei vidutinių įmonių apsaugą. Sistema turėtų ginti smulkiuosius ir mažuosius, o ne tapti stambių korporacijų tarpusavio bilinėjimuose sistema. Kita vertus, reikalinga turėti ir saugiklių, kurie apsaugotų sąžiningai dirbančius verslininkus, kad jie netaptų bilinėjimosi objektų. Mes taip pat nenorėtume, kad būtų kuriamos profesinės kolektyvinių ieškinius tvarkančios organizacijos. Nenorėtume sistemos, kuri duotų pelną vien dėl to, kad yra paduodamas teismui ieškinys. Dar vienas dalykas, kad tie, kurie teikia ieškinius, turėtų padengti bilinėjimosi išlaidas. Trečia, bet koks bet kokiu atveju prieš nagrinėjant ieškinį teisme turi būti išanalizuojama, ar tikrai dėl jų, dėl um, vieno ar kito atvejo galima kelti bylą. Dar vienas dalykas, turime užkirsti kelią paieškoms palankiausio teismo. Nes tokiu būdu bus judama tarp valstybių narių, ir bus stengiamasi daugiau bylų iškelti tose valstybėse narėse, kurių teisų sistema palankiausia būtų ieškinio teikėjams. Aš taip pat pritariu parlamento ankstesniai nuomoniai, kad bet kuriuo atveju kolektyvinių ieškinių sistema turi būti proporcinga, suteikti atskiroms valstybėms narėms galimybę pritaikyti savo nacionalinę teisę, kuri egzistuoja šioje srityje. ES lygiųgi reikia nustatyti tik tai minimales taisyklės ir teikti uh, valstybėms narėms nuorodas, kurios jas savanoriškai įgyvendintų. Dar viena labai sudėtingas rytis yra sprendimai dėl kompensacijų. Kodėl tas rytis sudėtinga? Todėl, kad tai susiję su lėšomis. Ir aš manau, kad kompensacijas reikia reglamentuoti vadovaujantis valstybių narių atitinkamais teisės aktais, nes steigimo sutartis nes Lisabono sutartis nesuteikia galimybės įdėkti europinės kompensacijų tvarkos. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, pats kolektyvinių ieškinių tikslas turėtų būti štai koks. Ši sistema turi palengvinti mažoms vidutinėms įmonėms bei vartotojams galimybę kreiptis į teismą. Ir reikia taip pasinaudoti patirtimi, kurie yra sukaupta valstybėse, kur tokia sistema egzistuoja. O ji rodo, kad alternatyvus ginčių sprendimų būdai paprastai yra greitesnis ir pigesnis kelias. Į tai mes turime atsižvelgti. Kitas dalykas - alternatyvi ginčių sprendimo sistema negali tapti privaloma. Ir ji galėtų egzistuoti tada, kai pažeidžiamos ES taisyklės. Taigi mes tik pradedame diskusiją, yra labai daug prieštaringas nuomonės keliančių klausimų ir manau, kad ITRE komitete mes tuos ginčytinus labai klausimus dar svarstysime. Ačiū. Ponas Šėlės pirmasis e, gauna žodį? Ne. Atsiprašau, sako pirmininkas. Atsiprašau. Grazie, prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabartinės kolektyvinių ieškinių galimybės Europoje yra gausios, tačiau tarpusavyje jos gan dažnai yra prieštaraujančios. Kaip girdėjau, nėra nei, nei dviejų tokių pačių nacionalinių sistemų šioje srityje. Dėl to tą ypatingai jaučia Europos piliečiai, nes nėra nuseklios sistemos, kaip būtų galima pasirūpinti savo teisėmis. Taip pat kyla problemų ir įmonėms, nes joms trūksta teisinio iškumo. Dėl to gali atsirasti piknaudžiavimo. Taigi, atsižvelgiant į tuos faktus, manau, kad reikia parengti europinę sistemą ir tai nėra pirmasis toks bandymas, kuomet e, komisija tą bando padaryti penktaisiais, aštuntaisiais metais. Kolektyvinių ieškinių klausimas buvo įtvirtintas pirmiausia Baltojo knygoje, po to Žaliojo knygoje ir ten išsakytos pozicijos yra visiškai aiškios. Viena vertus vartotojai pasisako už, o įmonės pasisako prieš. O viduryje yra ES, kuri bando išspręsti šį delikatų klausimą. Ta klausimą galima išspręsti tik pasitelkiant ES teisinės tradicijas, turime pasitelkti jau veikiančias procedūras. Taigi yra didelių skirtumų tarp nacionalinių teisės aktų, kai kurios procedūros yra taikomos tik labai konkrečiuose sektoriuose, kitos leidžia valstybinėms įstaigoms kelti bylą, kitose yra kalbama tik tai apie asociacijas, pavyzdžiui, vartotojų asociacijos, kurios gali kelti e, grupė žmonių vardų kolektyviniai ieškiniai taip pat yra numatomos nukentėjusiųjų kategorijos, e, kurie irgi gali bendrai kelti kolektyvinį ieškinį. Taigi, dėl tokios situacijos vidaus rinkos kuriami privalumai yra ribojami. Tai yra pagrindinė problema ir dėl to reikalingas toks sprendimas, kuris leistų užtikrinti veiksmingą kolektyvinio žalos atlyginimo sistemos funkcionavimą ta teisė numatyta ir pagrind... žmogaus teisų hartijoje ir aš nežinau, ar čia kolektyvinis ieškinys yra vienintelė galimybė, matyti yra kitų teisinių priemonių toms teisėms užtikrinti, siekiant sumažinti kaštus ir sutrumpinti laiką, kad veiksmingiau ir greičiau būtų galima pasino, pasi, patenkinti įmonių ir vartotojų interesus. Tačiau na, kolektyvinis ieškinys yra viena galimybių, kurio siekia vartotojų gan ilgai ir atėjo laikas žengti tą svarbų žingsnį ir užtikrinti vienodas teisės visiems tam, kad per atitinkamą laiką būtų užtikrinamas e, tų teisų įtvirtinimas. Ir tokios priemonės mums leistų išspręsti tą susipriešinimą tarp vartotojų, vartotojų grupių, pavienių asmenų ir įmonių. na ir kartu su kitais kolegomis iš socialistų frakcijos dirbančiais šiame komitete, aš irgi norėčiau pranešėjų perduoti pasiūlymus, pranešėjai perduoti pasiūlymus dėl to, kokios būtų pačios geriausios tikėtinos procedūros, leisiančios ES užtikrinti nuoseklesnį požiūrį į kolektyvinius ieškinius. Ačiū, ponia Hall. Ačiū. Man atrodo, kad iš tiesų mums reikia pasiekti pažangos, rengiant e, europinį požiūrį į kolektyvinius ieškinius. Ir aš sveikinu pranešėjos pastabas ypatingai dėl to, kad pirmiausia tai būtų naudinga smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Aš manau, kad smulkios vidinės įmonės atskirose valstybėse narėse susiduria su sudėtinga situacija, kai joms reikia pradėti bylas pačioms jūs pozicijos yra labai silpnos, lyginant su daugia nacionalinėmis stambiomis bendrovėmis ir aš manau, kad mes turime joms padėti, jas paremti ir džiaugiuosi, kad e, sukūrėma galimybė smulkioms įmonėms vienytis ir kelti ieškinį kartu, kolektyvinį ieškinį. Taip pat tai yra naudinga ir vartotojams. Vartotojams atsiveria galimybė ypač skaitmeninės prekybos, internetinės veiklos rytyje. Dabar, pažiūrėjau, yra labai sunku vartotojams susivienyti ir jie jaučiasi bejėgiai, jeigu kažkas e, toje prekyboje nepavyksta. Pirkdami internetu, pavyzdžiui, arba užsakydami paslaugas internetu, susiduria su problemomis. Ir dabar yra galimybė e, kartu suburti tuos e, vartotojus ir jiems leisti kelti ieškinį. Tai yra didžiulis ir pasitikėjimo didinimo elementas, pasitikėjimo skaitmeninė priekyba, kuri irgi be jokios abejonės turi plėstis. Bet netgi šalia to dar norėčiau pridurti keletą pastabų, ko nepasakė pranešėja. Džiaugiuosi, kad galimybės kelti aplinkosauginius ieškinius yra išryškinamos, nes daug incidentų yra Europoje, kai, tarkim, avarija, nelaimingas atsitikimas, tarša. Ir čia jau ne viena valstybė narė padarinius jaučia. Yra dažnai daug regionų iš įvairių valstybių narių, kurios patiria taršos padarinius. Ir pastarasis pavyzdys e, e, purvo nutekėjimas į Dunojaus upę ir visas e, ištakas, intakus į Dunojaus upę. Ir tai, kad, na, neturime vieningos e, veikiančios rinkos e, aplinkosaugos teisės aktų srityje ir kuriant, užtikrinant aplinkosaugą, nes visos įmonės turi vienodai pasiskirstyti naštą už aplinkosauginius teisės aktus. Jeigu įvyksta toks atsitikimas ir sunku kelti kolektyvinį ieškinį, tuomet vieninga rinka neveikia, mes statome kliūtis ir kalba neina vien tik tai apie žalos atlyginimą, bet ir kitus dalykus tas kolektyvinis ieškinys suvaidina ir prevencinį vaidmenį, neleidžia tą tai įmonę imtis tolesnių veiksmų. Taigi dėl visų šių priežasčių, dėl, dėl smulkių įmonių, vartotojų ir to platesnio aplinkosaugos elemento, aš tikiuosi, kad e, vieninga rinka funkcionuos šioje srityje ir tikiuosi, kad bus e, išspręstos problemos ir mielai bendradarbiausiu su pranešėju. Ačiū. Kolega Tomas. Uh, Ačiū. Pone pirmininkė, manau, kad rengiame labai svarbų pranešimą, jo lab, kad tai ir politinė prasme aktualus klausimas. Mes visi atsimename, kad dar 2005 metais komisija pateikė savo pirmąjį pasiūlymą dėl kolektyvinių ieškinių Ir tada e, buvo daug dėmesio skiriama ieškiniams prieš stambes įmonės. Ir dabar pagrind, pagrindinio komiteto pranešėjas net yra berots tas pats asmo. Mes iš tiesų turime ieškoti kompromiso. Viena vertus, negalime taikstytis su tais piknaudžiavimais sistemos tokios, kokie dabar stebimiai jungtinėse valstijose. O piknaudžiavimas reiškia ką? Teisininkai, teikdami kolektyvinius ieškinius, nepaprastai daug uždirba. Faktiškai jie uždirba daug daugiau, nei kad kompensuojama yra tiems vartotojams, kurie teikia ieškinį. Nėra, aišku, dar aš pats neturiu sprendimo galimo, bet reikia galvoti apie tai. Kitas dalykas, kad e, mes tikrai solidarizuojamės su liberalai šiuo atveju, kad kolektyvinių ieškinių sistema neturi tapti botagu mažoms ir vidutinėms įmonėms, bet turi tapti kaip tik jom pagalbinę priemonę ir tokia sistema turėtų apginti vartotojus, ypač dabar, kai elektroninė erdvė plečiasi ir yra naudojama dažnai, todėl reikalinga papildoma apsauga. Ta aš noriu pasakyti pranešėjai. Dabar ponė Nibler. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū mūsų pranešėjai už puikią įžangą. Ilgą laiką kolektyviniams ieškiniams Europoje skiriu pakankamai nemažai dėmesio, norėčiau pristatyti savo poziciją, tačiau prisijungia ir prie pono Turmes minčių. Kolektyviniai ieškiniai mūsų ir mano e, sąmonėje yra daugiausia susijusiu to, kas vyksta JAV, man kaip advokatijai tai yra kažkoks košmaras. Kolektyviniai kolektyviniai ieškiniai yra tiesiog būdas e, advokatams užsidirbti milžiniškus pinigus ir jų tikslas nėra to, ko mes čia siekime, būtent apginti vartotojus bendrojoje rinkoje. Todėl mums reikia labai išmintingai susitarti dėl to, Kaip mes apribosime galimybės piknaudžiauti, kaip e, užgneušti piknaudžiavimas. E, žinome, kad e, kolektyviniai ieškiniai dažniausiai rytasi vienas po kito, ištisomis bangomis, išmokos yra milžiniškų dydžių ir visa tai nulėmė tik, tik tai tai, kad kiekvienas produktas yra palydimas e, ilgiausių paaiškinimų, kad pavyzdžiui e, nereikia galvos kišti į skalbimo mašiną ar kažkas panašaus. Ir e, vien tik tam, kad būtų išvengta piknaudžiavimų kolektyviniais ieškiniais. Džiaugiuosi, kad mūsų pranešėja labai e, selektyviai e, žvelgia į klausimą, e, atsižvelgia į tai, kokią e, Europoje mes turime kolektyvinių ieškinių sistemą, bando kažkaip tai ją apjungti, tačiau aš raginu, kad mūsų komiteto nuomonėje būtų užkirtas kelias tiems milžiniškams piknaudžiavimams e, kolektyviniais ieškiniais. Dabar ta praktika egzistuoja, mes tikrai negalime perimti į JAF egzistuojančios teisinės sistemos, tai ten yra visiškas nesusipratimas, mes to nenorime ir Europoje mums tokios sistemos nereikia. Dėkui, panos Gebelis. E, Ačiū, pirmininkė. Norėčiau Jums pasakyti, kad aš asmeniškai prieštarauju europiniai kolektyvinių ieškinių sistemai. Išklausiau kolegų ir kaip įprasta yra kalbama apie tai, kad reikia ginti, apsaugoti aplinką, apsaugoti smulkės vidinės įmonės, vartotojus ir taip toliau ir panašiai. Tačiau re, realybė yra visiškai kitokia. O realybė yra štai kokia. Junktinės Amerikos valstijose, iš kur kilo ši sistema. Tai yra didžiulis advokatų pasipelnimo šaltinis, kurie tokiu atveju iš tiesų daug pasipelno. Ir aš tokios sistemos Europoje nenoriu. Ir jeigu bus leista tokia kolektyvinių ieškinių sistema Europoje, kaip išvengsime piknaudžiavimo? kaip bus galima nustatyti, kad kolektyvinis ieškinys tikrai tarnauja vartotojų ar aplinkos naudai. Ir tikrai piknaudžiavimų čia bus daug. Aš asmeniškai laikausi nuomonės, kad mes negalime ES teismų į teismų, į teismų sistemą perkelti amerikietiškų modelių. Tai yra subsidiarumo principas ir jeigu valstybės narės nori per, perimti amerikietišką sistemą, Denželis jau apie tai kalbėjo, tai yra subsidarumo principų reglamentojamas rytis puiku, tegu perkeliu amerikietišką sistemą, bet Europos mastu aš tokių teisės aktų nenoriu. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš sveikinu komisiją, kuri pradėjo šias konsultacijas, nes man atrodo, kad tai yra labai svarbis rytis ir tai yra reali politinė problema. Pavyzdžiui, jeigu paliksime piliečius likimo valiai, kalba eina apie vartotojus ir, aišku, mažas įmonės, ir paliksime jas likimo valiai akistotoje su didelėmis, stambiomis, daugia nacionalinėmis įmonėmis. Ir tuomet jie negalės nieko padaryti lyginant su didelėmis įmonėmis. Ir pavyzdžiui, farmacijos rytyje stambios įmonės, jeigu jos parduoda vaistus ir tai turi šalutinį poveikį, kaip tuo met tie vartotojai galėtų kelti bylą prieš tą stambę įmonę, jeigu jiems nebūtų leidžiama kelti kolektyvinio ieškinio, tą neįmanoma būtų padaryti. E, Class action sistema veikia Junktinėse Amerikos valstijose. Uh, Ir pavyzdžiui, IPADAS, kuris e, buvo išleistas į rinką ir ten buvo problemos dėl baterijų keitimo. Ir tuomet Amerikoje buvo iškeltas kolektyvinis ieškinys ir buvo pareikalauta, kad IPADE būtų pataisyta schema taip, kad būtų galima keisti baterijas. Taigi tai iš tiesų yra naudinga vartotojams. Ir jūs labai kritikuojate Junktinės Amerikos valstijas. Tačiau jūs nekritikuojate pačių tų kolektyvinių ieškinių, jūs kritikuojate tuos advokatus, kurie iš to pelnosi. Ir mums ES reikalinga, kad ir vartotojai, ir paprasti žmonės, ir smulkios vidinės įmonės galėtų telktis ir kelti kolektyvinius ieškinius, bet taip, kad tuo nepiknaudžiautų advokatai. Ir Europoje reikia padėti smulkioms įmonėms, pavieniams asmenims kovoti su, to, su, su tomis stambiomis tarptautinėmis bendrovėmis. Aš manau, kad tikrai tokia priemonė būtų labai naudinga, reikalinga ir aš palaikau pranešėją kuri siūlo europinę tokią sistemą, e, kad būtų galima apginti žmonės ir smulkės įmonės. Politinė prasme tai yra labai svarbu. Ačiū. Ar komisija norėtų trumpai pasisakyti? Dar turime keletą minučių ir po to pranešėjai apibendrinti diskusijas. Thank you, Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija tikrai pritarė tolesniam parlamento dalyvavimui diskusijose, kurios vyksta jau dviejus metus vėl. Dabar dėl to, ką sakėte. Mes kalbame apie principus tokios sistemos ir tie principai galėtų būti bendri visoms valstybėms narėms. Mes dabar žiūrime, ar jie egzistuoja. Taigi ir tai galėtų tapti galimybę užkirsti kelią tam tikram piknaučiavimui. Ir ypač konsultacijų metu mes analizuosime tos prieštaringus klausimus, nes kai tik tai a, kalbame apie kolektyvinius ieškinius, visi iš karto pradeda kalbėti apie amerikiečių kolektyvinių ieškinių sistemą. Bet Europoje egzistuoja atskira teisinė kultūra šioje srityje ir nebūtinai tai turi būti uh, JAV e tipo sistema. Ir kada analizuojame JAV e sistemą, tai manome, kad vis tik tai alternatyva tokiai sistemai egzistuoja ir mes bandome tą alternatyvą dabar sudaryti. Bet aišku, visa tai turi remtis labai trapių, turėčiau pasakyti, balansų, iš vienos putės remtis visomis tomis taisyklėmis ir teisės aktais, kurie egzistuoja Europos Sąjungoje. Iš kitos pusės turime ap, e, saugoti vartotojus, ypač mažuosius ir smulkiuosius. Bet reikia surasti saugiklius, kurie neleistų teisininkams piknaudžiauti sistema. Ir aišku, mes pirmiausia dabar analizuojame nacionalinę valstybių narių teisę ir joje esančius saugiklius Turiu pasakyti, kad e, kadangi tik dvi savaitės praėjo po to, kai baigiame konsultacijas, aš dar negaliu Jums pateikti tų konsultacijų rezultatų, bet turiu pasakyti, kad gavome kažkur 300 atsakymų ir 4000 puslapių viso atsakymų. 80 tūkstančių piliečių mums atsiuntė savo pas, e, laiškus, be to konsultacijose dalyvavo ir teisininkai bei įmonės. Ir aišku, e, konsultacijų rezultatus mes būtinai pristatysime jūsų e, komitete, o šiuo metu tiesiog daugiau negaliu nieko pasakyti. Ačiū dabar pranešėjai apibendrinant diskusijas. Atsiprašau, jūs jau pastebėjote, kad net šiandien yra mūsų komiteto narių, kurie mano, kad tokios sistemos nereikia. Kiti sako, kad reikia. Todėl, kaip matote, nuomonės radikaliai skiriasi. Dabar jeigu bandysime daryti konkrečias išvadas. Aš manau, kad pirmiausiai reikia sulaukti viešųjų konsultacijų rezultatų ir manau, kad reikėtų pasikviesti komisiją atvykti į mūsų komitetą, kai jau bus apibendrinti konsultacijų rezultatai. Tada komisija galės pristatyti mums tos rezultatus, nes panašu, kad diskusija politinė prasme bus labai sudėtinga. Man akivaizdu, kad reikalinga europinė sistema šioje srityje. Vyksta globalizacija ekonomikos srityje, rinkos srityje ir galiausiai yra naujo tipo vartotojas. Ir tas vartotojas turi turėti galimybę ginti savo teisės, ypač globalizacijos, globalių rinkų sąlygomis. Todėl um, nemanau, kad bendroji rinka turėtų užkirsti galimybę pasinaudoti teisę į gynybos priemonės. Tikrai taip negali būti ir negali būti, kad um, negalima uh, gauti kompensacijos. Be to, tokia sistema tikrai neužkirs kelio tolesniam rinkos plėtojimui, ką daro stambios įmonės. Bet teisingai pastebėta, kad pagrindinė problema ta, jog nėra dviejų vienodų sistemų, nes yra, pavyzdžiui, e, tokių valstybių narių, kuriuose kompensacija už padarytą žalą apskritai nėra analizuojama. Ir tai reiškia, kad pavyzdžiui Lenkija, o taip yra Lenkijoje, turės sukurti naują sistemą. Aišku, skiriasi požiūris į teisinį reglamentavimą. Dar vienas dalykas - administracinės išlaidos. Aš manau, kad šiuo atveju reikės visiškai naujo požiūrio nepakaks to, kurio vadovavėmės iki šiol. Aš taip pat manau, kad grįšime prie daugelio ankstesnių problemų, pavyzdžiui, kaip spręsime uh, žalos aplinkai klausimą. Mes svarstysime šį dalyką ir manau, kad dabar net negalime diskutuoti kai kurių dalykų, bet kaip jūs įsivaizduojate, kaip reikėtų uh, suvienyti pastangas, kad į teismą būtų paduota kažkokia pramonės įmonė, kuri sukėlė ekologinę katastrofą ir ieškinį paduotų kelių valstybių, na, kad ir aplinkosaugos organizacijos. Mes iki šiol neradome bendro sutarimo dėl pagrindinių dalykų, bet susitarti turėsime, nes kita problema, kurią išvelgiu, yra tokia. O kas vyktų, jeigu kurios nors valstybės e, pasienyje įvyktų tokio masto katastrofa kaip Fukushimos elektrinėje? Kas padengtų visas padarinių likvidavimo išlaidas, kas padengtų bilinėjimuose išlaidas. Taigi, jeigu mes nukrypsime į tokius dalykus, vargu ar galėsime susidurti, e, susitarti dėl tų reikalų, kur susitarimas yra reikalingas. Nepamirškime, kad aplinkybės visiškai naujos, naujas siūlymas imtis priemonių ir nauji, nauja situacija. O dabar palaukime tiesiog viešųjų konsultacijų rezultatų. Ačiū. Ačiū, gerbiama kolegė. Baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Diskusijoms laiko darbus. Šiandien buvo tik įžanginiai debatai. Pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo, aštuntojo. Ir norėčiau nuoširdžiai pasveikinti prie mūsų prisijungusią komisarę Hedegard. Džiaugiamės, kad jūs vėl atvykote į, pas mūsų, į mūsų komitetą. Džiaugiamės, kad jūsų darbai vyksta sėkmingai, džiaugiamės galimybę užduoti jums klausimų, gal kas nesiseka, ką jūs norėtumėte. Ir iš karto suteiksiu galimybę jums padaryti įžangą, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu kreiptis į ITRE komiteto narius, kalbant apie struktūrinio dialogo rėmose. Uh, Per pirmosius penkis šių metų mėnesius komisija ir toliau vykdė pačią ambicingiausią programą susijusią su kova su klimato kaita ir pasiekė taip pat, ketina pasiekti daug pažangos ir vėliau šiais metais ir dar per tolesnį laikotarpį. Taigi kalba eina ne vien tik tai apie energetiką, energetikos, energijos saugumą, bet tam, kad e, kovos e, su klimato kaita politika būtų postumis inovacijoms, moksliniams tyrimams. Dėl 15 metų kelio gairių. Kovo mėnesį, kaip žinote, komisija patvirtino 2015 metų 2050 metų programą dėl anglės mažinimo. Ir birželio 21 dieną bus patvirtinti atitinkami veiksmai. Aš laukiu parlamento rezoliucijos šiuo klausimą. 20, 2050 m. kelio gairės yra labai svarbi programa, siekiant užtikrinti efektyvų išteklių panaudojimą, taip pat kovojant su klimato kaita, atsižvelgiant ir į strategiją 2020, taip pat yra žvelgiama ir toliau po 20 metų, kai būtų galima pasiekti tikslus, mažinant šiltnamio efektą sukeliančias dujas nuo 80 iki 95 procentų. Ir siekiant žymių sumažinimų kitose išsivyščiusiose pas, pasaulio valstybėse. Taigi buvo priimta ataskaita susijusi su komunikato atitinkamais veiksmais ir galimybėmis sumažinti CO2 daugiau negu 20 procentų. Taigi, kokių veiksmų galėtų imtis komisija tam, kad būtų numatytos, numatytas finansavimas plano įgyvendinimui, atitinkami finansiniai mechanizmai, tokios schemos Tai yra susiję ir su 50 metų kelio gairėmis, bandant mobilizuoti investicinės lėšas šiandieną tam, kad Europa būtų konkurencingesnė per ilgesnį laikotarpį ir draugiškesnė anglės vartojimo atveju e, kontekste. Taigi mes e, laukiame tolesnių diskusijų šiuo labai svarbiu klausimu Dar keletą žodžių dėl 2050 metų kelio gairių. Čia svarbiausia yra keli dalykai. Pirmiausia, keičiame pačią mąstyseną. Anksčiau Europoje gan plačiai mes savo įsipareigojimus įgyvendinome per tai, kad pirkdavome produktus Indijoje Kinijoje, Korė, Korejoje, Indonezijoje ir Brazilijoje, šiuose penkiose valstybėse. Mes pinigus kaip ir nukreipdavome konkurentams, o mūsų gairėse dabar per ilgesnę perspektyvą kalbama, kad jeigu norime keisti mąstyseną, galbūt geriau būtų daugiau investuoti pačioje Europoje į mūsų inovacijas, o ne skirti lėšas konkurentų inovacijoms. Ir ten taip pat aiškiai pasakyta, kad per ilgesnę perspektyvą bus galima užtikrinti gražą ūkiją, ūkio subjektuose, nes tie pinigai ne, nebus perduoti Azijos valstybėms. Taigi daug dėmesio yra skiriama ir efektyviam energijos vartojimui šiuose kelio gairėse. Ir jeigu Europa rimtai siektų 20 procentų efektyvaus energijos suvartojimo tikslo, tuomet mes dar galėtumėme pasiekti ir daugiau negu 20 procentų CO2 mažinimo tikslo Taigi energijos efektyvus vartojimas, ypatingai būsto sektoriuje, kur irgi įmanoma sukurti darbo vietų, statybos sektoriuje, kur nedarbo lygis vis dar yra labai didelis. Taigi vėl tai yra mums svarbu, nes kuriamos viet, darbo vietos čia vietoje, jeigu būtų pertvarkomi, renovuojami pastatai. Toliau dėl klimato ir energetikos paketo tolesnio įgyvendinimo ES Šis paketas yra labai svarbus elementas. 13 metais prasidės jo įgyvendinimas ir visos reikiamos priemonės yra rengiamos tam, kad būtų sklandžiai perinama prie įgyvendinimo ir visos įgyvendinimo priemonės yra tvirtinamos. Dar reikia atlikti papildomų darbų tam, kad laiku ir visapusiškai tos priemonės būtų įgyvendintos. Techninės gyvenimo priemonės irgi yra numatytos, jos bus patvirtintos iki 11 metų pabaigos dėl saugumo avarijų. Registruose matyt pastebėjote tokių atvejų. Mes e, kiekvienos, visose valstybėse narėse ėmėmės daug pastangų. Susitarta dėl saugumo standartų, be kurių nebūtų įmanoma iš naujo atverti registrų, taigi tos saugumo priemonės turi būti gyvendintos ir kartu su interesuotais asmenimis mes dabar ieškome tokių vidutinės trukmės iniciatyvų, ir jau nuo kitų metų bus pritaikytas bendras aukcionų, bendra aukcionų platforma. Dabar, kas dar numatoma šiais metais? Aišku, pagrindinis dalykas - daugiametė finansinė programa. Dabar komisija dirba šioje srityje, mes ketiname pasiūlymą pateikti iki Liepos pirmosios dienos. Taigi čia klimato veiksmų integravimas yra labai svarbu. Ypatingai pasakytina tai apie žemės ūkio, sanglaudos, mokslo tyrimų, inovacijų, išorės politikos programas. Mes manome, kad kovos su klimato kaita integravimas turi būti matomas. Ir 50 metų kelio gairė siekiant atitinkamų tikslų, čia irgi reikalinga nemažai investicijų. Tai, aišku, bus naudinga visam biudžetui, jeigu biudžetą tikslingiau panaudosime, atsižvelgiant į politinius prioritetus, pavyzdžiui, efektyvus energijos vartojimas. Čia akivaizdu, kad per sanglaudos fondus būtų galima užtikrinti didesnį energijos efektyvumą įvairiose valstybėse narėse ir taip pat būtų galima sukurti augimą ir stiprinti konkurencingumą bei mažinti importuojamo iškasnio kūro sąskaitas. Toliau dėl e, apivarsnių taršos leidimų sistemos įgyvendinimo, anglės rinkos priežiūra, kiti da, darbai mes ketiname sumažinti riziką, sukčiavimo atvejus, kuriant apivartinių taršos leidimų rinką ES ir dabar svarstame įvairūs variantai, pavyzdžiui, taršos leidimų klasifikavimas kaip finansinė priemonė, tai yra rinkos finansinių priemonių direktyvos taikymo sritį. Į taikymo sritį būtų galima tai įtraukti. Mes nebandome sukurti naujų teisės aktų, tiesiog bandome įterpti tą rinką į jau veikiančias teisinės, teisinės e, priemonės. Aviacija. Skaitote matyti laikrašius taip pat. Ir teisės aktų įgyvendinimas tam, kad aviacija patektų į apivartinių taršos leidimų e, sistemą ES jau yra parengti atitinkami elementai, arba greitai jie bus parengti ir po to jau bus šiais metais suderintų rodiklių paskelbimas tam, kad apivartiniai taršos leidimai būtų paskirstomi aviacijos operatoriams, aviakompanijoms. Parlamentas, taryba ir komisija jau prieš keletą metų atliko tam tikrų darbų ir toks pasaulinis sektorius kaip aviacija, be jokios abejonės, turi patekti į šį reglamentą. Ir kalba neina vien tik tai apie europinius vežėjus, bet ir konkurentus, kurie leidžiasi arba pakyla iš Europos oro uostų. Jie irgi turi būti įtraukti į šį reglamentą. Ir dėl to, aišku, tai yra labai svarbu, kalbant apie europinę perspektyvą. Keletą žodžių dėl dėrybų. Panašu, kad dėrybos nėra labai sklandžios Amerikos kongrese stringa darbai, tačiau Europa, kiek įmanydama, siekia pažangos. Reikia įgyvendinti viską, kas buvo pasiekta Kankūne, tai yra svarbu, bet negalime užleisti pagreičio, kuris įsibėgėjo politinėme procese. Ne vien tik tai gyvendinti reikia, bet ir kurti naujų pasiūlymų. Ir šiame komitete, komitete norėčiau pabrėžti, kad klimato, tarptinės klimato dėrybas reikia stumti į priekį, bet mes dirbame ir dvišalių pagrindų su pagrindiniais veikėjais, kaip kad e, Kinija. Dėl to, kaip būtų galima užmėgsti dvišalius e, santykius, parengti rinkos mechanizmus, tai kaip jie reglamentuoja šią sritį e, Kinijoje ir jie paskelbė penkiametį planą ir numatė plačius bandomuosius projektus dėl anglės sekvestravimo ir mes skatiname kinus tą daryti ir uh, Taip pat ieškome būdų bendradarbiauti įvairiose ūkio sektoriuose ir Kinija, Europos komisija panašu bendrauja gan sėkmingai. Mes įtraukėme ir daug energijos vartojančias ūkio šakas tam, kad jie surastų partnerių Kinijoje. Taigi tiek pirmininkė. Aišku, Komisijos darbo programa bus pristatyta kitiems metams, ji dabar jau yra rengiama ir ketina, ketinama ją patvirtinti spalio 26 dieną. Programos pagrindiniai elementai susijęs su klimato kaita, šalia tų tarptautinių dėrybų ir klimato ir energetikos paketo savalaikio įgyvendinimo dar yra numatyti tolesni darbai gyvendinant 50 metų kelio gairių tikslus. Na, dar šis beitas dėl pervežimų Prisimenate, kad prieš keletą metų parlamentas ir taryba paprašė komisijos imtis tam tikrų veiksmų pervežimų srityje, jeigu iki šių metų pabaigos nebus pasiekta pažangos pervežimo srityje tartautinėje jūrų organizacijoje. Reiktų. Tuomet buvo nuspręsta kažką daryti Europoje, komisaras Kalas ir aš surengėme suinteresuotų asmenų forumą, tris kartus šiais metais posėdžiavome ir mūsų komandos dirba su e, tais partneriais, suinteresuotais asmenimis ir bandome išsiaiškinti, ar nėra pasiekta pažangos tarptautiniu mastu ir jeigu nėra, tuomet kaip būtų galima kažką padaryti Europoje. Kol kas išvados nėra parengtos ir mes tikrai tas konsultacijas vedame labai, labai aktyviai su suinteresuotais partneriais. Taigi tiek, ponė pirmininkė, dabar išklausyčiau klausimų. Ačiū už labai išsame įžangą į mūsų diskusijas. Žodis poniai Del Castillo. Gracias, presidente. Gracias, komisarija, por estar hoy aquí. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai, kad atvyko į mūsų šios dienos posėdį. Manau, kad veiksmingas energijos vartojimas yra tarp sektorinės klausimas ir visa tai, ką mes darome, su juo siejasi. O priemonės yra įvairios. Taršos mažinimas, mokslinio tyrimų skatinimas. Taigi nebejotinai veiksmai šioje srityje gali duoti naudos visoms kitoms sritims, kurios priklauso komisijos kompetencijai. Norėčiau paminėti vieną aspektą, kuris iš tiesų daro poveikį visoms sritims ir siejasi su pažangių energijos, protingų energijos vartojimu, nes tai irgi padeda mažinti taršą pramonės įmonėms. Taigi, protingas vartojimas remiantis pažangiais tinks, tinklais ir atitinkami sprendimai rodo, kad labai svarbu pirmiausia parengti bandomąjį projektą, nes jo pagrindu mes galėsime tokių pažangių priemonių tolesnį taikymą geriau suprasti ir apibriežti. Daugelį metų jau rengiami ir gyvendinami stambus projektai, kurie duoda visoje Europoje Tačiau verslas skundžiasi, kad Europos institucijos nepakankamai rūpinasi tokių projektų rezultatų tolesnių dėgymų. Yra keturi bandomieji projektai, bet jų poveikis dėja kol kas labai ribotas. Ir dėl to tenka apgailestauti. Taigi, ką komisija galėtų pasiūlyti, nes visi tie keturi projektai yra susiję ir su mūsų komiteto kompetencijos ribomis. Pone Koks. Ačiū, ponė komisarė, už įdomią įžangą. Kaip ką tik kalbėjusi kolegė, norėčiau pabrėžti, kad svarbiausia yra energijos taupimo klausimai, bent jau mūsų komitetui. Tačiau gal reiktų šiek tiek pakeisti nusistovėjusią sistemą, būtent kad mes investuotumėme į kovą su klimato kaita ir tą darytumėme visose valstybėse narėse. Ta, aišku, paskatintų naujovišką kovos su klimato kaita politika, tačiau ji turėtų būti kitokia nei tai, ką iki šiol regėjome. Šiuo metu po Fukushimos nelaimės ir prieš Darbano dėrybas galime išvelgti papildomų galimybių. Buvau viena iš tų, kurios dalyvavo frakcijos vizite Kinijoje ir tu kaip komisarė e, be abejo žinai, ką mes ten pamatėme E, Kinijoje trumpai tariant, e, Kopenhagoje buvo e, tam, tikri, tam tikra blogietė. Kankune Kinija laikėsi nuo šalyje, bandė bendradarbiauti su JAV ir padarė tiek, kiek pageidavo amerikiečiai, o Dorbanas suteikė naujų galimybių paskatinti kinus e, veikti aktyviau. Ir mes e, Kinijoje tokį įspūdį taip pat susidarėme. Taigi klausimas, ką mes kartu su Kinija ir kitomis šalimis galėjome padaryti, kad Darbano vadovų susitikimas nesibaigtų e, tuščiai. Kyoto protokolas baigė galioti ir tuomet Europa su savo didelėmis ambicijomis e, atsidur tampa vienu kariu lauke. Reiktų ieškoti partnerių, bandyti judėti į priekį su jais, ar tai būtų įmanoma. Tai, e, mano nuomonė to būtinai reikia. Kitaip Darbanas taps didį, dar vienu tuščiu susitikimu. Pone Hall, prašom. Thank you. Um, thank you. Ačiū. Pone pirmininkė, noriu padėkoti ir komisijos atstoviai už labai išsamų temos pristatymą. Jūs sakėte, kad jeigu ES rimtai žiūri į klimato kaitos padarinius, tai reikia imtis to ir ano. Bet ar tikrai ES rimtai visą tai žiūri? Man nerima kelia tam tikri požymiai, kad generalinis energetikos direktoratas ketina imtis labai rimtų teisinių veiksmų, nustatydamas privalomuosius energijos taupimo rodiklius. Ir mes kalbame apie O mes kalbame ir apie tai, kad komisijos kadencija baigsis ir planai sudaromi finansinės perspektyvos pagrindų. Taigi, ar komisija tikrai yra rimtai nusiteikusi dirbti ir ką jinai ketina daryti. Kitas dalykas tai yra įsipareigojimų vykdymas. Mes gana ilgai jau laukiame, kad komisija imtųsi konkrečių veiksmų dėl um, smelynų. Bitumingieji smelynai. Komisija senai žada, kad imsis veiksmų, bet iš tiesų kokių veiksmų neketina imtis ir kaip tos pažadus ketina įgyvendinti. Pone Lambert. Tas. Ačiū, pone pirmininkė. Ačiū komisijai. Norėčiau susijęti klimato klausimus su kla, žaliavų klausimu, kurį svarstome jau ne vienerius metus. Buvo vakar paskelbta viešai ataskaita, kurioje pasakyta, kad jeigu mes nesugebėsime visiškai atsijėti žaliavų ir augimo klausimų, tai mes nepasieksime jokių tikslų nustatytų klimato kaitoje. Ir turiu galvoje ir taršos mažinimo tikslą iki 20 metų. Aišku, reikalinga um, taupiai naudoti žaliavas. Ir kitas dalykas, kad kai mes kalbame apie energijos veiksmingą vartojimą, tai reiškia ir taupų žaliavų naudojimą. Tačiau kiti dalykai mane neramina. Neramina IPCC komiteto išvados. nes jos sprendimai vis tik tai nėra dar patys geriausi ir nėra aiškiai aiškaus plano, kaip reikalinga kovoti su tarša. Nepamirškime, kad pavyzdžiui tie taršalai, kurie sklinda iš Kinijos, realiai pasiekia Europą ir daro poveikį Europai. Ponas Gerikas toliau. Pone komisarė, ačiū, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį ir norėčiau Jums e, užduoti keletą klausimų. Aš norėčiau pradėti nuo jūsų vėlesnių priemonių. Pirma, egzistuoja hipotezė apie CO2 emisijų antropogeninę kilmę, tačiau nėra kažkokiu moksliniu įrodymu. Mes tuo tarpu esame politikai ir tiek mus, tiek komisiją veikia lobistai. Ar ši hipotezė e, gali būti patvirtinta moksliškai. Negalima tiesiog tikėti, kad IPCC tiesiog nemeluoja. Aš paklausiau pono Dimas ir jis atsakė, kad jis tiki IPCC mm, dokumentais, nors jie gristi nepatvirtintais duomenimis. Antra, Lenkijos geologijos instituto dėl klimato atšilimo tyrimas, jis yra prieinamas beje ir anglų kalba, buvo atliktas. Ten mokslininkai kelia hipotezės ir jas patvirtina. Ką manote jūs apie šį tyrimą? Trečia. Anglės dvideginio emisijų ribojimas turėtų būti e, palydimas atitinkamų mokslinių tyrimų. Yra daug priežasčių, kurios pasisakytų prieš CO2 antropogeninę hipotezę. Pirmininkas daug norinčių pasisakyti, taigi gal kolegos kalbėkite e, trumpiau, jų, išsurinksime visus klausimus ir tuomet juos galėsite atsakyti, ponė komisarė. Ponas Goebbels. Euh, euh, Pone komisarė, aš labai gerbiu komisijos darbą, bet man vis tiek susidaro įspūdis, kad elgiamasi kaip operoje. Dainuojama, šokama, tačiau viskas vyksta trypiama vietoje. Kalbam apie 2050 metų kelių gairės, bet man atrodo, kad mums verčiau reiktų sužinoti, kokia bus konkreti politika iki 20 metų tam, kad pasiektumėme savo tikslų. Esmė ta, kad ES yra daug nuveikusi ir daug ko reikalauja iš kitų valstybių. Kopenhagoje jūs puikiai supratote kad Europos pateiktas pasiūlymas mažai ką sudomino ir tai, kad Kopenhagoje nebuvo pasiektas susitarimas, tai matyt Baroso, Merkel, Sarkozy nuopelnas. Dabar jūs kalbėjote apie Kankūno susitarimą. Bet irgi panašu, kad čia nėra situacija labai pozityvi. Nei kinai, nie, kinai niekuomet e, nepri, ne, ne, cap, ne, nepritars cap and trade sistemai, kurią numatė ir amerikiečiai. Indai taip pat to nedarys. Taigi, kaip, ką padaryti, kad Europa pradėtų rodyti pavyzdį? Tam, kad CO2 emisijos per penkerius metus sumažėtų 14 procentų ir 10 procentų visame pasaulyje. Ar realiai įmanoma pasiekti tų tikslų, bandant išvengti ir anglies nutekėjimo. Na, nesivizduoju, kaip tą būtų galima padaryti. Aš norėčiau. Taigi, labai svarbu pirmiausia investuoti į mokslinius tyrimus ir dėja to mes nedarome. Visuomet mes vejamės amerikiečius, kinus ir kitus, kurie daug investuoja į mokslinius tyrimus šioje srityje. Taigi visi tie veiksmai, kas e, ketinama daryti iki 50 metų, kažin ar, ar jie yra prasmingi. Uh, Jums ir komisarui Oettingeriui aš linkiu visokiojo pasiekmės tam, kad tie komisijos pasiūlymai, jūs lauktumėte tos dienos, kai komisijos pasiūlymai būtų realiai gyveninti. Ačiū. Frau Cavalio. Žodis poniai Karvalijo. Uh, uh, Ačiū pirmininkė, dėkoju Jums, komisarė, kad atvykote, patikėte detalius paaiškinimus. Turiu du klausimus. Pirmasis. Vakar buvome generalinio biudžeto direktorius informuoti, kad 400 milijonų eurų nebuvo panaudoti, susi, nebuvo panaudoti anglės sekvestavimo politikos rytyje, nes projektai nebuvo įgyvendinti ir patvirtinti. Ar turite komisijoje planų, kaip būtų galima tas lėšas panaudoti, pavyzdžiui, efektyvaus energijos vartojimo būstuose, srityje ar tvarių bendruomenių srityje. Kitas klausimas susijęs su tarptautinėmis klimato dėrybomis. Gal galėtumėte pateikti konkretesnių pavyzdžių apie laikų, graf, laik, laikų terminus? Kokius numatote naujus elementus? Jūs trumpai minėjote šakinius susitarimus su Kinija. Ar tai yra naujas planas dėl CDM ar bandote tuos šakinius susitarimus įtraukti į tarptautinės dėrybas ir numatyti ūkio sektorioje tikslus susijusius su anglės dvideginio nutiekėjimu? Ačiū, komisarė. Danke sehr. Ačiū. Komisarė norėtų atsakyti į tą gausybę klausimų. Tai jeigu neprieštarausite, leisime jai atsakyti. Uh, Pone Kastilio, dėl pažangių tinklų, pažangių matuoklių. Jau yra reglamentas, nes jūs klausite, o ką mes darome ir pagal tą reglamentą iki 20 metų 80 procentų namų ūkio turės e, jau turėti tokius pažengius skaitiklius. Tačiau tam reikės lėšų ir nebejotinai reikės numatyti biudžete lėšas pažengių tinklų plėtotai. Šiuo metu mes kaip tik ir komisijoje svarstome investicijų klausimus ir Aišku, iki Liepos pirmos dienos bus pasiūlytas biudžetas šiam reikalui, bet tai tikrai galutinė mūsų pasiūlyme tolesniem biudžetams planams bus įtraukti šie dalykai. Dabar dėl Kinijos ir jos vaidmens Durbane. Na, tikiuosi, kad jūs busite teisūs, bet mes netaip labai optimistiškai nusiteikusi. Ir akivaizdu, kad labai greitai pirmininkaus Pietų Afrika viena iškylančių ekonomikos šalių. Ir gal tada pavyks pasiekti geresnių rezultatų. Mes su Pietų Afrika e, bendradarbiaujame labai stipriai ir ketiname kartu veikti Durbinę. O sakyti, kad e, rezultatų mes bus vis tiek tokie, kokie jie bus ir nieko negalime padaryti. Na, pirmiausia, mes vis tik stengiamės padaryti. Pirmiausia, tai vyksta dialogas pačioje komisijoje ir prieš Velykas kartu su amerikiečiais buvome surengę labai stambų forumą. Dar kitas dalykas, kad busima pirmininkaujanti Pietų Afrika rengia jau programą pagal kurią galvojama, kaip įtraukti ir konkrečiai ministrus į Durbenę svarstomų problemų sprendimo paiešką. Galvojame apie įvairius dabar dalykus, apie teisinius ir kitus, kurie leistų mums pateikti pažangos. Jūsgi nuteikiate gana niuriai. Mesgi dirbame ir galvojame, kaip pasiekti susitarimo oro, tarptautinio susitarimo oro transporto srityje, kaip pasiekti susitarimo kitose srityse, ką daryti vienu ar kitu klausimu. Bonoje birželio mėnesį vyks susitikimas, bet to Pietų Afrika kartu su Vokietija ir komisija Liepos mėnesį dar susitiks. Taigi mes bandome veikti visomis kryptimis siekdami rezultatų. Ar lengva mums pasiekti tų rezultatų? Tikrai ne, bet durbame pamatysime, ką duos mūsų darbas. Kitas klausimas buvo, ar ES tikrai rimtai galvoja apie veiksmingą energijos naudojimą. Visiškai pritariu Jums, kad tikrai trūksta priemonių logiškumo. Verslas, ministrai, visi, kai pradedame kalbėti, sako taip, taip, ekonominių požiūrių energijos taupimas yra veiksmingas dalykas. Tačiau energijos taupaus vartojimo srityje netiek daug imtasi priemonių, todėl komisija ir parengės veiksmų planą. Tenai pateikti gana drastiški pasiūlymai, na pavyzdžiui, kad kiekviena valstybė narė kiekvienais metais um, keistų instaliacijas ir sutvarkytų maždaug 3 procentus savo pastatų. Tai yra gana drastiška priemonė, bet kita vertus ir verslas ir visi turi imtis priemonių, nes kaip jūs įsivaizduojate, mes galime priversti veikti verslą, pavyzdžiui, arba tam tikras institucijas, yra tik tai finansinės paskaitos. Be to, man atrodo, kad naujosios valstybės narės iš tiesų perima ir įgyvendina tas priemonės, nes jos jau praktikoje įsitikino, kad tos siūlomos energijos taupimo priemonės yra veiksmingos. Mes dar toliau konsultuosimės ir beje Europos parlamentą kviečiame dalyvauti į konsultacijas. Bet to nepamirškite, kad vyks kolegų peržiūra, todėl atsipūsti neturėsime kada. Klausimų daug, jie sudėtingi ir reikalauja ieškoti bendro vardiklio. Tokią paiešką ir užsiimame. Be to, ponas Lambertsonas uždavė daug klausimų dėl veiksmingo energijos panaudojimo. Mes dabar komisijoje pristatysime komunikatą dėl veiksmingo išteklių naudojimo ir visiškai pritariu jūsų minčiai, kad reikalingas holistinis požiūris. Būtent holistiniu požiūriu turime vadovautas ir galbūt ne visada reikia lyginti vieną šalį su kita, bet reikėtų galvoti apie bendras a, priemonės gamybos rytyje. Na, sakysime, a, mokesčių srityje yra labai aiški aišku, kad jeigu ir toliau mes surinksime įmokas apmokestindami darbo jėgą, tai galutiniam rezultate mūsų valstybės ir ES patirs rimtų, rimtos žalos. Taigi siūloma imtis kitų priemonių ir, pavyzdžiui, apmokestinti energetikos sektorių, energijos vartojimą ir taip toliau. Mes dar tik svarstome tuos klausimus. Aišku, yra labai daug problemų, bet to reikia labai daug išversti raštų dokumentų įvairias kalbas, visa tai užtrunka. Tačiau turiu pasakyti, kad mes veikiame ir net tie, kurie netiki mūsų priemonėmis siūlomomis, turi pripažinti, kad energijos taupus vartojimas yra ateities ekonomikos sėkmės laidas, nes gal užuot švaišius pinigus ir atidavus juos Rusijai ar a, arabų valstybėms, naftos valstybėms, mes galėtume tos pačius pinigus panaudoti savo reikmėms Europos Sąjungoje. Ir dar vienas dalykas, ponia Gebel, aš nepritariu tam, ką jūs sakote. Kai jūs sakote, kad Kinija niekada nepritars CO2 ribojimui ir priekybai taršos leidimais, tai jūs neteisus. Kinija vykdo šešis projektus šiuo metu, bet aišku, Yra šeši stambus Kinijos miestai, tokie kaip Pekinas, kaip Šanhajus ir kiti. Jie yra ir stambus pramoniniai centrai. Ir kitais metais jie jau išbandys projektus, kurie e, bus įgyvendinami priekybos aršos leidimais e, srityje. Be to, Kinija sako, kad nepakanka Ir mes sakome, kad nepakanka vien tik nustatyti tikslų, kurį kad nustatė ES. Reikia panaudoti tiem tikslams pasiekti e, rinkos priemonės. Taigi mes dabar laukiame, kokią sistemą bandys kurti Kinija ir kiek jinai bus panaši į tą apivartinių taršos leidimų prekybos sistemą, kuri egzistuoja čia Europos Sąjungoje. Dar vienas dalykas tai yra tam tikri standartai, lyginamieji standartai ir sektorių, kuriuose kyla didžiausia CO2 nutekėjimo grėsmė apibrėžimas. Manau, kad tai būtinas darbas, bet su kuo aš, kam aš pritariu iš to, ką jūs sakėte. Taip, biudžete reikalinga rengiant kitų metų biudžetą ir kitą finansinę perspektyvą, reikia skirti daugiau lėšų moksliniams tyrimams ir technologijų plėtotėm, nes būtent pažangios technologijos ir moksliniai tyrimai ir bus tas mūsų sėkmės laidas. Tačiau kaip tą padaryti? Ir turiu pasakyti, kad naujajame biudžete prioritetai pasiskirstis kitaip, nes tuo tarpu nepakankamai buvo skirta lėšų ir finansavimo tose sritise, kuriuose reikia pasiekti mums geresnių rezultatų. Dabar dėl tų 400 milijonų. Aš nežinau, kaip tie sutaupyti pinigai yra panaudojami ir kam jie bus panaudojami, bet po šio susitikimo pasidomėsiu ir pasistengsiu Jums atsakyti. Ačiū. Aš paprastai. Nas Gebels. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš puikiai pažįstu Kiniją. Penkis metus praleidau Šanhajuje. Ir Šanhajaus miestas užsibrėžė tikslą iki 2020 metų taikyti tik tai gauti energiją tik atsinaujančių energijos šaltinių. Aš manau, kad jiems pavyks tą padaryti. O mes to nedarom ir aš dėl to e, labai esu nepatenkintas. Äh, Pone Nibler, ačiū, äh, ačiū, kad atvykote. Norėčiau vieną pastabą išsakyti ir pasiūlymą. Fukushima nulėmė, kad ne tik Europoje diskutuojama apie tai, jog reikia sustiprinti brandolinę saugą, atsparumo testus įvesti, kai kuriuose šalise kaip mano gimtoje Vokietijoje, iš vis e, peržiūrėta e, brandolinė politika ir mes norime atsisakyti brandolinės energetikos iki 20 ir 22 metų, dar nenuspręsta, kada tiksliai, tačiau klausimas, e, kas mm, pakeis brandolinę energetiką Vokietijoje, iš kur gausime reikalingą elektros energiją. Akivaizdu, kad reiks E, atsinaujinančios energijos daugiau, tačiau reiks naujų e, e, akmens anglijas, elektrinių, dujų elektrinių, kad būtų galima kompensuoti tai, kas prarasta. Klimato kaita jums aktuali tema, tačiau mano gimtinėje šiuo metu primiršta, lyginant su to, kas buvo prieš keletą metų. Ir tai, mano nuomonė, liūdija, kad ambicingi kovos su klimato kata tikslai vėl mm, tampa netokie tvirti, jais įmama abejoti. Kolegos e, atkreipė dėmesį, kad ne tik Vokietijoje, bet ir visame pasaulyje auga dujų poreikius, reikės daugiau dujų e, elektrinių, šiluminių elektrinių reikės daugiau. Taigi, koks būtų čia apibendrinimas pastarais, pastaraisiais metais, mėnesiais vykę įvykiai ne tai, kad mm, sugriauna mūsų klimato kaitos tikslus. Aš nebejoju, kad 20 metų paketas išliks. Tuo metu aš pirmininkavau šiam komitetui ir privalėjau tiesiog dirbti prie šio paketo. Tačiau uh, ar mes sugebėsime eiti toliau, ar sugebėsime tos tikslus įgyvendinti, nepakengdami Europos konkurencingumui, Europos pramoniai. Aš čia tikrai stipriai būkštauju, būkštauju, kad pramonė po truputį neiškeliautų iš Europos. Kadangi pirmininkas jau dairosi į laikrodį, tai mm, trumpa pastabėlė, turime didelių problemų su eurostabilumu. stabilumu Nemažai valstybių e, turi daug problemų vien dėl to, kad per pastaruosius e, dešimtmečius e, jokios naujos pramonės nesukūrė. Mes, nu, kaip ir Vokietija, kitos valstybės norime stabilizuoti situaciją, pasiūlyti planą ir galvojame daugiausia apie pramonės stiprinimą, tačiau kaip mes tą pasieksime, nepakeisdami klimato kaitos tikslams. Aš žinau, kad jūs esate atsakinga už kovą su klimato kaita, jūs norite, kad ši kova būtų stiprinama, tačiau dėl šios kovos tikrai negali nukentėti Europos pramonė. Jeigu mes neužkirsime uh, darbo vietų bėgimui į Kiniją ar į arabų valstybės, na, kad pavyzdžiui chemijos pramonė iškeliauja iš Europos. Tai tikrai aš nežinau, kokia mūsų ateitis e, laukia ir apskritai, kas nutiks Europai. E, pirmininkas, aš į laikrodį žvelgausi dėl to, kad liko 15 minučių, komisarė reiks bent 5 minučių atsakyti, o norinčių pasakyti dar 6, taigi apsiskaičiuokite patys, kiek turite laiko. Ponas Žado. Pana Žado, aš labai prastai skaičiuoju, ponė pirmininkė, atsiprašau. Pirmas klausimas. Jūsų manimu, koks praneš, pranešimo, kuris įtrė buvo ir Envi komitete priimtas e, poveikis bus. Tai yra Europos parlamento labai svarbus signalas versti Europą daryti daugiau, geriau ir daryti ne vienai, o kurti dinamiškus santykius su kitais statutiniais veikėjais. Kitas klausimas. Jūsų vertinimu, kokie yra finansiniai Europos ir kitų valstybių įsipareigojimai, turint omenyje tą mechanizmą, kuris buvo patvirtintas e, Kopenhagoje ir priimtas Kopenhagoje, patvirtintas Kankūne. Ir dar vienas klausimas. Vakar aš su priekybos generaliniu direktoratu, direktorato direktoriumi kalbėjau INTA komitete ir jo paklausiau, ar su Malazija dabar vykstančiose priekybos dėrybose ar yra kalbama apie palmių aliejų, aliejų, kurį Malaizija perka Afrik, iš Afrikos ir prisideda prie klimato temperatūros didinimo ir miškų kirtimo. Ar turite gal kokios kitos informacijos šiuo klausimu? Kolega Udy. Ponas Udy. Ačiū, ponė pirmininkė. Trys pastabos, sureaguojant į tai, ką sakė ponas Robertas Goebbelsas, kuris dabar išeina, Nikolas Sarkozy ir Merkel. Kai jie atvyksta kartais į, tok, į tartautinius susitikimus, kartais apgailestaujama, kad jie atvyksta, kai neatvyksta, apgailestaujama, kad jie neatvyksta. Ypatingai santykiuose su Kinija mes esame demokratinės valstybės, bandome kalbėti su Kinija ir svarbu, kad tie pokalbiai būtų demokratiški. Ir norėčiau Jūs pasveikinti dėl tų veiksmų, kurių Jūs ėmėtės kaip komisarė. Pirmoji ėmėtės to veiksmų. Dabar dėl to, kas buvo paskaita apie Malaziją. Dėl ES priekybos politikos ir aplinkosauginio straipsnio įtraukimo į tarptautinius priekybos susitarimus. Nuo Lisabonos starties įsigaliojimo e, Europos parlamentas turi teisę ratifikuoti priekybinius susitarimus, kaip e, Amerikos kongresas panašiai, kaip Amerikos kongresas. Ir ar e, jūs apie tai kalbėjote, mūsų delegacija vyko į Urugvajų ir buvo sudalyvauta Merkosūro dėrybose. Ir jeigu tarptautinėse priekybos sutartyse nėra įtraukiamas socialinis straipsnis, nes tą draudžia tarptautinė priekybos organizacija, bet turi būti įtraukiamas bent jau plikosauginis straipsnis į tarptautinius susitarimus. Ir PPO tam neprieštarauja. Florence. Eh, Ačiū. Jau 20 metų dalyvauju įvairiausiose klimato konferencijose ir mane nuolat stebina, eh, kad pirmiausia tikima, jog konferencijose svarbiausia skaičiai. Maničiau, Durbane mums turėtų rūpėti vienintelis klausimas, pavyks susitarti dėl naujo sustarimo ar ne. Aišku, viskas yra džiugu ir gerai, tačiau ta, ta, tos skaičių lenktynės nieko neduoda. Na, kągi daro kinai, kągi daro indai. Ir tuomet, jei galvosime apie naująjį Kyoto paketą, reiks kažkaip tos skaičius išdėlioti, perdalioti ir panašiai. Na, kad padėtis su taptų paprastesnė, reiktų tyrimą, apie kurį jūs paskelbėte ir kurį atlikti pasiūlė taryba, būtent e, kokią naštą užkraus 20 procentų sumažinas ir 30 procentų mm, sumažinimas. Aš pritariu tiems tikslams, tačiau kiek visa tai kainuos įmonėms? Vokietijos įmonėms tai yra labai svarbu, turi kiekvienas tai suvokti. Taigi, ar bus tas tyrimas atliktas, kada jis bus atliktas, Ir e, ką mes darysime su brandolinė e, energetika po nelaimės Vokietijoje, jos kol kas e, neatsisakysime, tą reikia suvokti. Kalbant apie susitarimus ir sutartis, prisijungsiu prie pono Girek ir poniai Nibler reikia vis dėlto labai aiškių atsakymų, ką mums reikia naujų susitarimų, kokią naudą tai gaus Europoje ir visas pasaulis. Pone Tikau. Dar e, santečiu, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Visi esame įsitikinę, kad e, reikia užtikrinti efektyvų energijos vartojimą. Na ir ypatingai būstos rytyje aš esu e, pranešėjęs šiuo klausimu ir labai svarbu, kad būtų numatytos finansinės priemonės regionės plėtros, iš regionės plėtros fondų valstybėms narėms tam, kad jos galėtų padidinti būs, pastatų energetinį efektyvumą. Ponas Žado kalbėjo apie aplinkosaugos komitete įvykusius balsavimus ir aš manau, kad labai svarbu kad iki. kad būtų galima sumažinti emisijas 80 procentų. 2005 metais Rumunijoje buvo numatyti tam tikri emisijų mažinimo tikslai 43 procentais ir įmonės sumažino gebi, savo pajėgumus ir dėl to, aišku, sugebėjo sumažinti emisijas, bet tai pakenkė jų konkurencingumui. Ir aš pritariu tiems kolegoms, kurie kalbėjo apie tai, kad mūsų įmonės turi išlikti konkurencingos ir, aišku, turi, gerb, turi laikytis ir aplinkosauginių standartų. Aš manau, kad negalime numatyti saistančių tikslų teršiančioms e, ūkio šakoms be tam tikrų finansinių išteklių, bet ES biudžete nėra fondo, iš kurio galėtumėme teikti paramą įmonėms tam, kad jos dirbtų efektyviau, veiksmingiau. Ir dabar dėl emisijų kvotų sistemos dar kelios pastabos. Žinome, kad yra problemų, žinome, kad yra sukčiavame dėl PVM. -o. Ir kokiu priemonių jūs esate numačiusi tam, kad šis modelis funkcionuotų efektyviai? ir subalansuotai. Ačiū, ponia Rodė. Ponas Rodė. Aš tokį provokuojantį klausimą, e, ponia komisarė, užduosiu jums, bet jūs mane pažįstate, tai matyti ir nenustepsite. Ar jūs vis dar nuoširdžiai manote, kad jungtinių tautų sistema yra pati, pati geriausia siekiant, e, siekiant sėkmingų rezultatų kovojant su klimato kaita. Man atrodo, kad Kankūnas iškėlė klausimą, ar verta tą numirėlį gaivinti ir ar siekti ambicingų CO2 mažinimo tikslų ir tuos tikslus tiems tikslams įkvėpti gyvybę. Bent jau toks susidaro įspūdis man, vertinant realybę. Ar būtų prasminga galbūt permastyti pačią struktūrą, kurioje vyksta tos dėrybos. Ačiū. Pone Kolarska Bobinska. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Šiandien mes kalbame apie Durbano konferenciją. Būtent tuomet bendryjai pirmininkaus Lenkija. Taigi norėčiau užduoti klausimą. Na, ką, ko galima tikėtis iš Lenkijos jūsų nuomonė, ko reikėtų, ar tikrai galų gale e, įvyks tos laidotuvės, apie kurias čia prabilo kolega, o prisijungdama prie ponios Nibler. E, pažymėsiu, kad klimato kaitos tikslai turi būti suderinti su mūsų pramonės, ekonomikos tikslais. Reikia galvoti apie mūsų ūkį, apie mūsų uh, energetiką. Vokietija atsisako brandolinės energetikos, tai gal reikia pastatyti ant uh, šiluminių jėgainių. Kokia yra jūsų um, nuomonė? Ką jūs galvojate apie kalūninės dujas. Pone komisarė, penkios minutės ir daug klausimų, prašom. Ačiū. Pirmiausia, sakysiu, poniai Nybla, trumpai, nes jūs uždavėte daug klausimų, tai aš detaliai neatsakinėsiu. Bet leitmotivas toks, kad nereikia padaryti žalos konkurencingumui. Mes visi tokiam teiginiui pritarėme, Ir vien tik dėl to yra rengiami tam tikri lyginamieji standartai, kad būtų aišku, kokiuose sektoriuose galima ko tikėtis ir kokie sektoriai labiausiai kelia grėsmę CO2 nutekėjimu. Tai tie sektoriai turėtų gauti daugiau nemokamų taršos leidimų. Dabar dėl taupimo energijos. Viena iš e, krizių Japonijoje pamokų ir ministras pirmininkas apie tai kalbėjo ir G aštuonetuko grupėje apie tai bus kalbama, kad dabar reikia daugiau dėmesio skirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams ir leitmotyvas mūsų veiksmų turėtų tapti taupus, taupus ir dar kartą taupus energijos vartojimas. Jeigu mes esame protingi, tai tada mes turime didinti kūrybingumą, daugiau um, imtis inovatų, inovacijų mokslinio tyrimų, nes visiškai akivaizdu, kad per artimiausius metus vis tiek energijos suvartojimas auks visose rinkose, nieko nepadarysi. Ir reikia kurti pažangius um, gaminius, įrangą, technologijas, nes poreikis joms per artimiausius metus pasaulio rinkose išauks trigubai, jei nedaugiau iki 20 metų. Todėl mes galvojame apie savo tikslus. Be to, Vokietijos vyriausybės uh, pasisakymai labai aiškiai rodo, kur link uh, ketina žengti Vokietija. Vokietija ketina taip tvarkyti savo pramonę, kad neprarastų darbo vietų, neprarastų pramonę konkurencingumo. Dabar dar vienas dalykas parlamento dalyvavimas. Aišku, parlamento dalyvavimas yra labai svarbus dalykas, nes Jūs žinote, valstybių narių tarpe yra įvairiausių nuomonių, yra ir pakankamai skeptiškai nusiteikusių valstybių narių. Todėl darbas su parlamentu yra labai svarbu šioje srityje, beje, mes jau turime labai labai glaudaus bendradarbiavimo patirties ir ypač su jūsų komitetu ir manau, kad tai svarbu. Toliau palmių aliejus ir Afrika. Tai yra labai stambus klausimas, bet galiu jums tikrai pasakyti vieną dalyką. Tokių problemų kils daugiau ateityje. Maisto kainos kyla ir kils. Ir bent jau mano galva tai yra labai rimta priežastis kalbėti apie netiesioginį žemės paskirties keitimą. Jeigu mes naikinsime ža, e, žal, žaliasias zonas, tai maisto problema dar labiau paštrės. Dabar dėl susitarimų. Turiu pasakyti, kad Merkosur atveju Viskas aišku, po praėjusiais metais įvykusių visos diskusijos komisija prieėmė sprendimą, kad klimato kaitos klausimai turi būti įtraukti į prekybos um, susitarimą ir dėrybas taip pat dabar dėl kinų ir kokių veiksmų imasi Kinija. Na, aš manau, kad daug kas yra mūsų tinklalapyje jau išdėstyta, bet kaip užtikrinti skaidrumą ir visus kitus dalykus. Turiu pasakyti, kad Kinė per pastaruosius metus pažengė daug toliau klimato kaitos padarinių švelninimo srityje, negu kad iš jos buvo tikėtasi. Aišku, yra labai sudėtinga dabar kalbėti, ar mes pasieksime uh, E, teisiškai įpareigojančio susitarimo, nes net ir Europoje ne visi tokio susitarimo pagėdauja. Dar kita nuomonė čia nuskambėjo, tai kodėl neatsisakyti to paties proceso, jeigu jisai taip stringa. Žinot, prieš tris metus buvo tariamasi dėl e, Europą pateikė energetikos paketą. E, Europa tarėsi su Norvegija, Šveicarais, Islandija dėl tikslų ir mes susitarėme ir juos paskelbėme. Dabar apie 90 valstybių jau pritarė tiems susitarimams, kurie buvo pasiekti Kopenhagoje. Taip, procesas vyksta lietai. Ne taip greitai, kaip mes norėtume, bet viskas tikrai yra naudinga linkme daroma ir daroma atsižvelgiant ir europinio verslo interesus. Saudo Arabija, pavyzdžiui, pasakė, kad e, taip jinai nepritarė teisiškai pareigojantiems tikslams, bet į savo nacionalinius teisės aktus įtrauks tam tikrus dalykus. Panašus procesai vyksta Korejoje, Kinijoje. Taigi aštuonios stambiausios e, pasaulio ekonomikos, beje, Kalifornija taip pat sprendžia šias problemas. Turiu pasakyti, jau imasi veiksmų. Taip, nesparčiai judame į priekį, bet judame galų gale. Kieno interesus tai atitinka? Ogi Europos verslo interesus. Nes būtent Europos verslas pageidauja, kad būtų tarptautinis susitarimas, užuot šimtas ar daugiau atskirų ne vienodų sistemų atsiradimas. O jeigu pradėti ką nors naują, tai žinot, nemanau, kad nuo to darbas paspartėtų. Bet mes dvi šalių pagrindų dirbame su Kinija, su Indija, su Kalifornija ir kitomis stambios ekonomikos valstybėmis tam, kad galėtume judėti reikalingą kryptimį. Ir galiausiai dar vienas dalykas buvo klausimas dėl Japonijos. Na, kaip aš suprantu, mes negalime sakyti, kad Japonija tarptautiniu mastu neprisims jokių įsipareigojimų. Japonija turi pirmiausia atstatyti savo šalį, bet atstatyti jau visai kitaip, naudojant visai kitus šaltinius ir išnaudojant kitą potencialą. Turiu pasakyti, kad vienas iš didžiausių pasikeitimų Europoje, kuris atsirado po praėjusios gegužės, ir visi tie tikslai, kurie buvo analizuojami, jų pliusai, minusai. Taigi, per pastaruosius 12 mėnesių, aš manau, Europa sugebėjo pakeisti pačią diskurso esmę. Dabar mes kalbame, kaip tai padaryti protingai, nežalojant mūsų verslo konkurencingumo. Ir tai reiškia, ponė pirmininkė, be kita ko, kad mes nesėdėme sudėję rankas, laukdami, kol veiksmų imsis kiti. Mes jau imamės veiksmų prieš priimant, tarp, prisimant bendrus tarptautinius įsipareigojimus. Ir neturime pamiršti, kad nors ir nejudame sparčiai, vis tik tai visos ekonomikos juda link to paties. Ir mes turime žiūrėti, ką jos daro, jeigu mes norime e, turėti bendras rinkas pasaulyje. Ir dar vienas dalykas pabaigai. Na, dabar saulės energiją naudojančiai orlaiviai, vienas toks jau stovi viename oro uoste, Zavintame. Belgijos oro uostą. Gali skristi šešias valandas. Tai nėra saulės energija naudojantis orlaivis tikrąją to žodžio prasme. Įdomiausias dalykas net ne šis aspektas. Įdomu yra tai, kad projektą finansavo 80 stambiausių Europos įmonių. Ir tai parodo puikiai, kad galima tikrai išrasti labai pažangės, sukurti labai pažangės technologijas, na, pavyzdžiui, sakysime, mažasvorių medžiagų išradimas, daugelis kitų dalykų, kurie gali būti labai naudingi. Visą tai ir beje, tos įmonės, kurios finansavo, prašė tik vieno Europa net, sakė tik vieną, Europa neturi vilktis kitų pasaulio šalių odegoje. Mes turime pakankamai didelį kūrybinį potencialą, numatykite ambicingus tikslus, užtikrintikite stabilias sąlygas veikimo ir mes galėsime jums padėti išsiveršti į pirmaujančias gretas. Ir ta saulės energiją naudojančio orlavio projektas yra tik tai vienas iš mažų, mažų žingsnelių vedantis mus tolesnių inovacijų link. Ačiū. Ačiū už diskusijas, už informaciją, už ambicijas. Baigiame mūsų e, rytinį posėdį ir sustiksime po keleto valandų.